Okay, dear members of the... Gerbiami kolegos, regionų plėtros komitetas darbą tęsia. Dabar pereiname prie labai įdomaus darbo tvarkės punkto ir man labai džiugu pristatyti savo posėdį, tiksliau pasveikinti jį atvykus pasikeitimui nuomonėmis pona Irki Kataineną. Jis yra Europos komisijos pirmininko pavaduotojas, jis yra, jis nuo 2011 iki 2014 buvo Suomijos ministras pirmininkas, dabar yra Europos komisijos vicepirmininkas atsakingas už užimtumą, ekonomikos saugimą ir konkurencingumą. Ponas Vilhelmas Moltereris yra mūsų kitas svečias, jis yra buvęs Austrijos parlamento narys ir yra Europos investicijų banko pirmininko pavaduotojas nuo 2011 metų. Jis yra atsakingas be kitako už sanglaudos politiką. Šiandien mes priėmėme nuomonę dėl e, bendros nuomonės su ekon komitetu dėl Europos struktūrinių investicijų fondo. Žinome, kad taryba jau sutarė dėl darybų pozicijos dėl šio fondo. Ir parlamento jungtinis komitetai, komitetai baltu, balsuos kartu e, balandį ir tikimės, kad darybus galės prasidėti. Regijų komitetui labai svarbu, kad būtų užmėgsti, e, užmėgstas santykis tarp suplanuotų fondų ir naujos kartos sanglaudos politikos. Tuo pat metu labai svarbu, kad finansinės priemonės e, sanglautos politikoje būtų nutumos taip, kad būtų skatinamos mažos ir vidutinės įmonės, kad būtų peržiūrėta S2020 strategija. Visa tai yra tie klausimai, kurie bus mūsų darbo tvarkiai netrukus. Tad turime daug apie ką pakalbėti su mūsų svečiais ir manau, kad galėtume laikytis įprastinės procedūros ir pirmiausia Leiskime mūsų svečiams tarti po trumpą įvadinį žodį apie jų dabartinius darbus, apie būsimus darbus, o paskui suteiksiu žodį kolegoms. Pradėsim nuo koordinatorių pirmiausia. Klausimų ir atsakymų sesiją to būdu galėsim surenkti. Abu mūsų svečiai yra labai užimti žmonės. Tad turime ne vėliau kaip 16 val. 15 minučių šio klausimo nagrinimą baigti. Tad jeigu kolegos kalbate, tai klausimus prašyčiau pateikti kuo trumpiau, kaip įmanoma trumpiau, kad galėtume savo mm, turimų laikų pasinaudoti optimaliai. Tad siūlyčiau suteikti žodį ponui Girki Katainenui pirmiausia, Europos komisijos vicepirmininkui. Žodis jums, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mane į šį svarbų savo komiteto posėdį. Stengsiuosi kalbėti trumpai. Labiau norėčiau e, atsakyti jūsų klausimus, sureaguoti komentarus, o ne pats pradėti kokias nors ilgas kalbas. Svarbiausias principas, e, kalbant apie Europos investicinį fondą, yra tas, kad bus atne, įnešta nemaža pridėtinė vertė, nes svarbu, kad būtų, nes svarbu, kad būtų Uh, užtikrintos galimybės labiau skolyti verslo įmonėms iki keliolikos milijonų per metus. Šis fondas ir papildys dirbamą darbą. Uh, tai jis bus panaudotas didesnės rizikos projektams. Pirmiausia, uh, svarbu yra mažos viltinės įmonės. Dešimtie valstybių narių lankiausi nuo metų pradžios ir 14 iki birželio mėnesio planuoju aplankyti ir visur E, buvo sakoma tas pats tiek Vokietijoje, tiek pirmadienį Kipre, girdėjau tą patį. Mažos ir vidutinės įmonės e, stokoja lėšų, mažos ir vidutinės įmonės galėtų skolintis iš banko, tačiau trūksta e, grinų pinigų ir sunku surinkti lėšas. Ir tai yra vienas iš tų pavyzdžių, prie kurio turėtume dirbti aktyviau. Tad reikia tas rinkos spragas ištaisyti. Mes turime dirbti labiau toje srityje, kur bankai ir privačios finansijos institucijos e, dirba, bet ne viską gali nuveikti. Ir visą tai yra labai svarbu - ištaisyti tas rinkos spragas. Taip pat, kai dėl infrastruktūros projektų mes turime parinkti, tas fondas turi parinkti tuos projektus, kurie negalėtų būti įgyvendinti be to specialaus fondo, be to rizikos pasidalymo e, elemento. Taigi, tad labai svarbu pasinaudoti tais fondais ir e, labai svarbus tas rizikos pasidalymo elementas. Privatus investuotojas, kuris E, investuoja savo pinigus, e, tai būtų viena investicijos pusė ir paskui galėtų pas mūsų fondas teikti e, garantijas tam tikras, tuo pasidalyjant riziką. Ir galima būtų taip pat pasitelkti struktūrinius fondus. Visa tai, aišku, yra labai svarbu ir būtų labai svarbu peržiūrėti tuos visus atvejus. Dabar Dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad projektai būtų parenkami nepriklausomai. Čia vėlgi, kai lankiausi valstybėse narėse, kai susitikinėjau su privataus sektoriaus atstovais, su investuotojais, jie visada sakė tą patį, jie klausė, kas atrinks projektus. Aš sakiau, kad tai bus nepriklausomas investicijų komitetas. Taip pat jie sakė, kad bus analizuojami projektai, jie um, suteiks, atrinks, kam suteikti garantijas. Nebus jokio geografinių prioritetų ar sektorinių prioritetų. Visi projektai, uh, kurie uh, bus atrinkti, E, bus atrinkti pagal projektų, jeigu taip galima pasakyti, nuopelnus, pagal jų kokybę. Ir svarbu, kad investuotojai būtų pasirengę investuoti, kad neprarastume visos priemonės. Investuotojai nuolatos klausia, iš kur bus gauta pinigų, iš kokios biudžeto eilutės bus paskirtos lėšos e, investuotojai nori prieš investuodami žinoti, iš kur bus gauta pinigų jiems rūpi, koks bus metinis biudžetas e, ir jiems svarbu žinoti tą informaciją. Aš jau sakiau, kad komisijos siūlymas bus labai aiškus. Dabar e, rengiami siūlymai negali būti pagristi kažkokiais neaiškiais dalykais, būtini konkretus skaičiai, konkrečios lėšos. Visi turi žinoti, iš kur yra gaunami pinigai ir kiek jų bus. E, tad Europos Parlamentui galėčiau pasakyti, kad nėra būtina 16 milijardų, e, apie 16 milijardų kalbėti per metus iš karto. E, ir jeigu e, būtų kalbama apie tą 16 milijardų iš karto, tai tuomet Europos sąjungos reitingas galėtų nukentėti. Svarbu, kad būtų užtikrintas patikimumas, kad būtų aiškiai pasakyta, iš kur bus gauti pinigai, kad būtų aiškiai atrenkami projektai ir kad būtų vertinami, e, kaip vertinama pirmiausia, projektų kokybė. Svarbu užtikrinti finansavimą mažoms vidutinėms įmonėms ir infrastruktūros projektams. Daug kalbama apie tai, kodėl komisija siūlo pasinaudoti Horizontų 2020 ir Europos socialinių fondų. Europos parlamente veikia tokia lobistinė struktūra, kuri siūlo atverti tos struktūrinius fondus. Mes pasisakom prieš. Komisija labai prieštarauja šitam. Kodėl siūlome pasinaudoti Horizontų 2020 ir Europos socialinių fondų? Dėl to, kad e, galima būtų pasinaudoti Europos strateginių investicijų fondų. Taigi, mes turime, mes galime pasinaudoti 2,7 e, milijardais mokslo tyrimams, ar, pavyzdžiui, galime kelti klausimą, ar norime juos e, padidinti iki 10 milijardų, pavyzdžiui, ir labiau finansuoti mokslo tyrimus, negu skirti jiems tiesiog tos 2,7 milijardų, bet pasinaudoti papildomom finansiniam priemonėm. Pažiūrėkime į tas šalis, kur aukščiausias BVP vienam gyventojui. Tuose šalise labai daug naudojamas įvairėjomis finansinėmis priemonėmis. Yra ir nesėkmingų atvejų, aišku, bet yra daug ir sėkmingų. Aš, es, aš nesnei grįžau iš Kipro ir mačiau, kaip vyksta ten šitie dalykai projektai yra rengiami kartu su Europos investicijų banku. E, skolina pinigus Europos investicijų bankas svarbiausiams tyrimų projektams. Prancūzijoje yra e, toks našai universitetas ir jie didžiuojasi tuo, kad bendradarbiauja su Europos investicijų banku. Ir kai bus įsteigtas Europos uh, strateginių investicijų fondas dabar, kai bus galima investuoti kartu su privačiu sektoriumi, bus galima daug skandžiau finansuoti mokslo tyrimus. Tad štai, fundamentalieji tyrimai sako, nepasinaudos tos finansavimu, bet tai nėra tiesa. Ateityje taip bus, bus galima naudotis tuo finansavimu. E, dažnai fundamentalieji tyrimai yra finansuojami iš mėnesinių sumų, kurios skiria vyriausybės. E, tiesiog mokslo tyrimo, e, tyrimums finansuoti galima pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, patalpoms ir, pan, ir priemonėms finansuoti. Taigi horizontas 2020 e, turėtų būti naudojamas ir jeigu tų išteklių būtų, jeigu tie ištekliai būtų tinkamai panaudojami, tai galėtų pasitarnauti taip pat ir Erasmus. Pone pirmininkė, tiek norėjau pasakyti įvadinių pastabų, o dabar lauksiu jūsų patarimų ir jūsų klausimų. Dėkui. Pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Manau, kad klausimų tikrai bus, galėsime dar diskutuoti dėl viso to, ką iš čia paminėjote. O dabar žodis ponui Morterės, prašom. Labadiena, ponius ir ponai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti, kad jums pavyko balsavimas. Jūs tikrai pirmaujat šiuo klausimu, tikrai labai tai vertinu. Mes kalbam apie ūkio augimą ir užimtumą. Ir aišku, kad mes, mūsų bankas, kartu su komisija suinteresuoti dėti visas pastangas, kad papildomą augimą e, nu, suteiktume ir užimtumo didesnį lygį pasieksim. Na, o 15 procentų mažesnis investavimo lygis palygint su praeisiais metais Tad atsirado ta didžiulė spraga, nors dabar stengiamasi užpildyti investicijų spragą, bet vis vien dar, dar mes tebe atsiliekam ir tokiu būdu prarandam konkurencingumą. Tad jeigu mes investuojam, tai sudarom ne vien tik tai geresnės užimtumo sąlygas, bet kartu kuriam palankesnės konkurencingumo sąlygas Europai. Tad labai svarbu tuos du elementus išlaikyti tiesiog užpildyti e, investicijų spragą ir kartu e, didinti Europos konkurencingumą. Tai yra du svarbiausi šios iniciatyvos elementai. Antra, Jurkis Katainenas puikiai pasakė, kad čia e, šis fondas tam, kad atsižvelgtume į politinius poreikius, bet ir kartu į rinkos nesėkmę. Taip, yra investicijų spraga, kartu Europos ekonomikos našumo problema. Ir vėlgi rinkoje mūsų šiaip jau neriboja ta likvidumo problema, bet problema yra ta, Europoje problema, kad pas mus mūsų komercinių bankų rizikos e, prisėmimo galimybės ribotus. Be to, viešasis sektorius turi ribotų galimybių remti sektorius. Ir mes, aišku, konkuruojam su kitom pasaulio vietom ir tokiu būdu kapitalo iniciatyvos Europoje yra labai svarbios. Ir, ir beje, tai irgi Junkerio plano dalis, mes turėtume mąstyti apie tai, kaip šalinti kliūtis, kurios kliudo investuoti Kaip tik todėl Europos investicijų bankas labai palankiai įvertino šią iniciatyvą, nes tuo iniciatyva iš tikrųjų tenkina Europos e, gyventojų poreikis. Mūsų bankas ir dabar jau labai daug dirba. Praėjusiais metais 77 milijardus eurų esam paskolinę. Ir mūsų prioritetai tai padėti mažosiams vidutinėms įmonėms e, prisidėti prie infrastruktūros gerinimo, e, prie energijos šaltinių veiksmingumo ir e, naujovių. Tokios yra, tokie mūsų prioritetai. Na ir šia prasme strateginių investicijų fondas yra labai svarbus kaip papildomas elementas tam, kad tikrai kartu padėtų ir mūsų bankui turiu galvoje tiek kokybės, tiek kokybės požiūrių. Ir todėl mums svarbiausia yra štai kas kad mes per strateginių investicinių fondą gautume garantijų ir tokiu būdu galėtume leistis į rizikingesnį verslą, teikti paskolas rizikingesnėmis e, sąlygomis. Todėl, ponios ir ponai, aš galiu tik pritarti komisijos atstovų žodžiams. Mums svarbu yra štai kas. Tai yra garantijų, tiesiog tas e, garantijų kokybė, e, garantijų patvirtinimas, turint garantijas, leis mums iš karto imtis verslo ir kartu tas garantijos e, yra kartu sąlyga, nuo kurios priklauso mūsų reitingas 3A E, reitingas, trys didžiosios A, kad mes esam patikimas e, tiesiog e, ramstis padedantis įmonėms. Ir be to, kartu mes su komisija siekiam, kad mūsų valdymo struktūra būtų kuo, kuo grakštesnė, kuo paprastesnė kalbantis su privačiais žmonėms, kurie potencialiai pasirengia investuoti į pinigus, tai sąlyga to reikia turėti prof, profesionalų atrankos mechanizmą ir įvertinimo, projektų įvertinimo mechanizmą. Ir dabar ir dabar jeigu vėl iš anksto nustatytume prioritetus, tai tiesiog tam sukliudytume. Dar trečias dalykas. Dabar dar papildomos sąlygos, dėl kurių mes sutarėm, ta komisija ir e, mūsų bankas, sąlygų nustatymas iš tikrųjų yra tinkamos paskatos. E. Be to, komisija paminėjo tris labai svarbius papildomos paramos e, būdus. Tai taip, subsidijos, ir rinka, rinkai labai reikia paramos toms mažoms ir vidutinio laikotarpio e, tam tikroms e, įmonėms, mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Antras būdas tai inovacijos. Mums inovacijos, švietimas, mokymas, e, įgūdžių lavinimas Tai yra konkurencingumo didinimas. Trečias dalykas buvo paminėtas - infrastruktūra. Ir mes kartu su komisija panašiai plačiai suprantam infrastruktūras, ne vien tik tai, tai geležinkeliai, bet ir socialinės infrastruktūros, kitos infrastruktūros, į kurias verta e, investuoti. Bet dar yra ketvirtas komponentas ir nenorėčiau, kad jo mm, ne, ne, mm, tiesiog ne, kad jį pakankamai irgi įvertytumėt. Reikia kartu, ehm, reikia kartu pasirūpinti ir techninę ekspertizę, kurios reikia rengiant projektus, juos įgyvendinant. Ir kartu reikės e, ekspertų paramos, e, kuriant finansavimo priemonės ir kartu tai prisidės prie apskritai pajėgumų kūrimo tų, kas, kam įgyvendinami tie e, projektai. Tad iš tikrųjų pat, pat, pat, patarėjų, pat, patarimo veikla yra labai svarbus elementas. Ir aš žinau, kad dabar jau vyksta e, iniciatyvų, antai Fight Compass yra irgi vienas tokių paminėtinų atvejų. Ir paskutinė pastaba. Mūsų bankui sanglauda yra vienas prioritetų nuo pat mūsų mm, veiklos pradžios, nuo 58 metų. Tai inve, vėlgi sanglauda, kaip sakiau, labai svarbus mūsų prioritetas, toks prioritetas ir išliks politinis prioritetas. Uh, Na, o mes, tai yra e, strateginių investicijų fondas ne tai, kad pakeistų, bet jis tiesiog papildo turimus anglaudos fondus. Antai, praeisiais metais maždaug 30 procentų, maždaug 25 milijardai eurų buvo e, skirti sanglaudos reikmėms. Ir todėl, ką mes galėtume daryti su ta naujaja iniciatyva? Ogi galėtume pagerinti dabartinius sanglaudos srities e, instrumentus, priemonės. Čia tokie klausimai kaip sverto poveikis, kaip geriau, kaip geriau panaudoti viešasias lėšas. Tai yra mums svarbus dalykai. Todėl Europos strateginių investicijų fondas man yra pradžia, pagrindas, kuriuo būtų galima ilgainiui remti sanglaudos politiką. Tad, tad vėlgi mūsų Europos investicijų bankų sanglauda ir tebėra prioritetas ir mes žvelgiam į tai iš ilgalaikės perspektyvos, nes būtent tokiu būdu e, turėdami tas naujas priemonės mes galėsim pagerinti sanglaudos e, politikos veiksmingumą. Mes veikiam visose 28 valstybėse narėse, dirbam su regioniniam investavimo platformom, nacionaliniam įvairiom institucijom ir tikrai galim tiesiog suteikti papildomą postumį. Todėl kreipiuosi jūs, parlamento kolegas, tiesiog, kad e, reikia dabar kuo greičiau įgyvendinti Europos strateginių investicijų e, fondo e, koncepciją, nes to reikia mūsų visiems piliečiams, to reikia mūsų ūkiui, to reikia užimtumo lygiui palaikyti ir pagerinti. Pirmininkė, Labai ačiū prelegentams. Dabar pradėkim nuo pirmojo klausimų rato. Pradėsim nuo politinių frakcijų koordinatorių, o po to tada išklausysim kitų komiteto narių. Pirmiausia, APP e vardu ponas Van Nistelrooy. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu Jūs e, matyti kartu su mumis Europos e, investicijų banko atstovą ir komisijos atstovą. Taip, jūsų įpareigojimai labai platus, kaip matom. Ir tikrai iškart pasakysiu, kad, būtų, kad labai naudinga būtų um, keistis nuomonėmis e, aptariamais klausimais um, reguliariai. Mes šiaip jau dirbam šiandien visą dieną, rytą um, ilgai kalbėjomės tuo panašių klausimų ir nereikia mums mūsų įtikinėti dėl tam tikrų dalykų. Vyko tas pirmasis balsavimas e, rytą, o po to jau prasidės dėrybos, įsivaizduoju gal ne su jumis, bet su taryba. Dabar kas yra svarbu? Reglamente jau buvo tam tikrų pradinių priemonių numatyta. Ir vėlgi per pastarąjį laikotarpį pakeistas netgi tas bendrasis finansų reglamentas, kad būtų galima prisitaikyti prie, prie pokyčių susijusių su būtent aptariamų fondų. Tai, ka, tai, tai yra labai, tas darbas buvo intensyvus, visas tas procesas. Ir aš asmeniškai norėčiau štai ką pasakyti. Aš norėčiau, kad mes toliau diskutuotume su jumis abiem, diskutuotume tai, kaip veiklos programos, partnerystės projektai su valstybėmis narėmis atnaujinami ar peržiūrimi, atsižvelgiant į strateginių investicijų fondą. Nes juk yra priemonių ir reikia pasižiūrėti, ar tomis priemonėmis naudojamasi. Mes tikrai esame Europos šeima, Bet kita vertus taryba mm, tai nenoriai kartais e, žiūri į reikalą. Mes šiaip jau kūrėm galimybės, siūlom galimybės. Ir dabar galbūt galėtume pasvarstyti, kaip galėtume pasimokyti iš tos naujosios ar naujų iniciatyvų per ateinančius metus, nes, kaip jau girdėjot, mūsų balsavimo rezultatas rodo, kad mes balsavom teigiamai. Uh, Tad galėtume pasvarstyti, kaip panaudojamos priemonės ir kaip būtų galima pasinaudoti naujomis priemonėmis. Tad čia tikrai reikėtų šiaip jau koordinuoti veiksmus su dabartinėmis e, valdymo struktūromis, institucijomis. Tai svarbu. Dabar dargi nereikėtų kažkaip susitelkti ties vienu ar kitu elementu, nes mes dar nežinom atsakymų į visus klausimus. Bet dabar po pirmo įvertinimo galbūt būtų galima mm, pasvarstyti, ar kiek būtent strateginių investicijų fondas prisidėtų prie geresnės sanglaudos politikos, kad vėlgi nedidėtų takoskira tarp turtingų vadinamų ir skurdžių regionų. Į tą reikėtų atsižvelgti. Ir toliau, žvelgiant ilgainiui, čia apie tai buvo užsiminta. Mastau maždaug apie laikotarpį iki 2020 metų ir po to galbūt reikės tada įvertinti tą nuveiktą, nuveiktą veiklą ir ką duos e, toji veikla. Aišku, didelės rizikos veikla galbūt pasiteisins, bet vis dėlto reikės įvertinti konkrečiai skaičiais, ką reiškia tos bendra veikla prisimant didesnę riziką. Antai dabar tiesiog pasižiūrėjus į tuos projektus, e, kurie ten buvo pradėti prieš dešimt metų ir po to apsilankius vėl ten tuose vietuose po dešimties metų, būtų galima įvertinti, kągi davė tos investicijos. Nes vėlgi čia kalbam apie rinkos sąlygas. Kartais e, rinkos e, tiesiog įvykiai rinkoje vertinami dešimtmečiais netgi Tad manyčiau, tai dar yra svarbiau. E, tai yra svarbu. E, ir čia buvo kalbama, kad investicijų fondas yra papildoma priemonė, tiesiog, bet tokių priemonių mes jau esam turėję, bet čia labai svarbu vėlgi tiesiog įvertinti, kaip sakiau, konkrečių tų projektų e, praktikos rezultatus ir tuo pagrindu tada jau būtų galima spręsti apie tolimesnius žingsnius. Pone Triel, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponas komisarė, ponė Maltorėri, socialistų frakcija visada rėmė investicijų programą Mes gynėme tą programą labai ryštingai, nors buvo kalbama vien tik tais apie griežtą taupimo politiką, todėl mes už tą investicijų programą. Tačiau kai ponas Kataininas man sako, kad reikės kažkur surasti finansavimą. Jūs sakote, kad gynėte žemės ūkio politiką ir sanglaudos politiką, tai labai gerai, tai jums daro garbę, tačiau jūs Puikiai žinote, kad žemės ūkio biudžetas ir mm, sanglaudos politikos biudžetas jau labai sumaiš, buvo apkarpyti valstybėse narėse ir niekada negautumėte nieko iš, iš e, fondų, jeigu dar labiau juos apkarpytumėte. O dabar yra finansavimo šaltinių, kurie nieko nekainuotų. Jeigu dabar, pavyzdžiui, mano šalis Vokietija. Mm kuri paskyrė 8 milijardus e, investicijų fondui ir ne tik e, projektams Vokietijoje, tai mes tada turėtumėm galimybę pasinaudoti sverto principu. Nes jūs sakėte, kad e, Europos investicijų bankas turi 3A reitingą. Ir manau, kad su tokiu mano minėtu e, svertu tas gale dar padidėtų. Lygiai tas pats pasakytina ir apie Europos socialinį fondą. Tai yra e, projektai, kuriuos sudarėme su valstybėmis narėmis, su jų bankais ir dabar matome, kaip tas biudžetas traukiasi ir traukiasi vis labiau. Kaip šagrenės oda. Mm, tikrai mm, jau darosi sunku žiūrėti ir dar vis kažkokiu tai naujų finansavimo formų ieškome. Ar tas 30, tri, trigubas A priklauso nuo 16 milijardų, kuriuos mes skiriame? O gal dar kažkas tai yra kito? Galbūt dabar galima paskirti kažkokią sumą, pasižiūrėti uh, tą e, dabartinę ES sumą, nes kažkur tai reikės rasti pinigų. Iš pradžių tas būna nelengva, tačiau pasaulis tikrai nesugrius, jeigu bandytumėm kažkaip kūrybiškiau ieškoti sprendimo. Taigi sudarykime tą naują biudžetą, tuos 16 milijonų kažkur reikės surasti, kažkur ES biudžete. Milijardų atsiprašau. Yra viešieji fondai, kai kuriems biudžetams e, bus leidžiama, kai kuriems kitiems neleidžiama kažką tai, kažkokiu veiksmu imtis. Pavyzdžiui, mes prašome, kad nei vienas projektas nebūtų remiamas, kuris išeitų už projekto e, horizontas 2020 ribų. Tai nėra politinis dalykas, tai yra nuoseklumo ir gero valdymo dalykas. Kadangi mes norime e, dalyvauti Europos strateginių investicinių fondų gerame funkcionavime, tai norėčiau dar kartą pasakyti, kad e, niekada parlamentas nestabdė, jeigu reikėtų pagelbė, reikėjo mm, pagelbėti žmonėms, regionams ar mažoms įmonėms. Taigi kokie kriterijai yra naudojami projektams. Vokietijos atveju aš žinau, kitų šalių ne, bet žinau, kad tas sąrašas yra visai netrumpas. Jau dabar yra tam tikrų finansuojamų projektų. Kodėl tuos projektus reikėtų dar labiau paremti? Ar galėtumėte atsakyti į šį klausimą? Ačiū, ponė Grėl. Nematau nieko iš EKR frakcijos. Kolegai Jakovčičiui šaldė žodis. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Katainenai, ponė Molterer, leiskite man Alde frakcijos vardu padėkoti už bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti už šios dienos diskusiją. Ponas Katainenas ir anksčiau yra atėjęs mums susitikti, ačiū jam už tai. Manome, kad tas bendradarbiavimas yra labai vertingas dalykas. Kaip žinia, Alde frakcija skiria didelį dėmesį užimtumui ir darbo vietų kūrimui ekonomikos plėtrai. Mes dėl to ir pritarėme Europos strateginių investicijų fondo kūrimui. Aš kaip jau sakiau ponui Junkeriui, e, jo komisijos, mūsų komisijos sėkmė 19 metais bus vertinama atsižvelgiant į tai, kokio ekonomikos augimo buvo pasiekta. Iniciatyva, kaip ten bebūtų, bent jau labai gražiai žodžiais pristatyta, mes remiame ją. Kaip tai buvo, kokia yra viso to sąranga, na, manykime, kad sėkminga. Aš esu pranešėjęs susijusių klausimų, norėčiau paklausti, ar ši strategija apima šalia valstybių narių Italijos, Graikijos, Slovenijos ir Slovakijos kai kurias kitas šalis kandidates, tokias kaip Bosnija, Jotkalnyja, Hercegovina ir Albanija. Jūs kalbėjote taip pat apie infrastruktūros plėtros galimybės ir energijos e, sektoriaus planus. E, yra daug potencialų Slovenijoje atsinaujinančius energijos resursus naudoti, ypač hidro e, elektrinių projektus pasitelkti. Kroatijoje ir Albanijoje galėtų būti steigiamas suskistintų dujų terminalas. Taip pat yra manoma pasitelkti ir Italijos rinką, kur yra problemų dėl apsirūpinimo energijos ištekliais. Ar būtų galimybė finansuoti tokius projektus iš šio fondo valstybėse narėse ar valstybėse kandidatėse ir koks būtų santykis tarp viešo kapitalo ir privataus kai kas iš tų projektų yra valstybės įgyvendinami projektai ir valstybių įsitrauks į juos. Tad ar galėtumėte bent iš dalies atsakyti į tai? Ačiū. Ponui Omaržiai žodis. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Veitinai, ponė Valterė, labai ačiū už apsikeitimą nuomonėmis. Aš tikiu, kad bus vyks atviras ir naudingas dialogas. Aš norėčiau keletą pastabų išsakyti. Galima čia be galo filosofuoti apie, e, apie Europos strateginį investicijų fondą, tačiau žinau, kad daugelis kolegų skeptiškai žiūri jūsų plan, planą. Tačiau manau, kad dabar atėjo toks laikas, kada turime kažką daryti, kad tas planas veiktų. Mes turime tą daryti dėl milijonų e, bedarbių, dėl e, mažų ir vidutinių įmonių ir dėl Europos, kadangi komisijos programų centre yra Junkerio planas ir e, jis turi atremti kažkaip, jis turi paskatinti augimą ir sukurti darbo vietų. Tai ir Europa turi kaž, kažkokiu būdu atremti tuos iššūkius. Taigi ir mes turime uh, veikti, kad tai pavyktų. Jūs atvykote į regioninės plėtros komitetą. Aš šiek tiek e, sekiau diskusijas, kurios vyko kitose komitetuose e, ekonominių reikalų, biudžeto ir jūs e, suprantate, kad mes tas diskusijas vykdome atsižvelgdami į regioninės politikos tikslus. Ir čia mes turime tam tikrų klausimų. Pirma, Pirmas klausimas būtų toks. Aš e, girdėjau, kad e, jūs minėjote, jog geografinių kriterijų nėra. Tačiau mes skiriame beveik 350 milijardų tam, kad sumažintumėm e, atotrukius tarp regionų. Ir mes norėtumėm, kad šalia to Europos strateginių investicijų fondas dar labiau sustiprintų tuos pinigus, kurie eina iš, e, fond, iš fondo, kad nedestabilizuotų jo. Nes yra tokia, kyla tokia rizika, kad privatus investuotojai neskirs investicijų, nebent e, investicijas skirs tik tais dides, didelėse metropolijose. Uh, gal ir nuo politinės valios priklauso, kaip tas investicijas skirti į regionus, kurie patiria didžiulį nedarbą. Ir arba į tuos regionus, kur tikrai berkiant trūksta investicijų. Kaip veikti, kad tuos tikslus pasiektume? E, tai turbūt būtų ne, ne, nesuprasta. Aš, ap, aš esu iš Ildo Reunion regiono, per, ultraperiferinio regiono. Junkerio planas šiandieną mobilizuoja visus ekonomikos subjektus ir suteikia mums nemažų vilčių, tačiau nieko blogesnio nėra negu nuviltos viltis. Ir visuose tuose nutolusiuose, ultraperiferiniuose, besivystančiuose regionuose, kokiosgi bus pasiekmes, jeigu į tuos regionus nenukeliaus nei vienas euras iš Junkerio fondų plano. Antras dalykas, kurį norėčiau aptarti. Turi dalyvauti, jeigu norime, e, kad viskas pavyktų vietinė ir regioninė valdžia. Nes būtent vietinė valdžia gali labai greitai išrutulioti įvairius pasiūlymus Europos investicijų banke. Bent jau mano e, turimais duomenimis, tai valstybė dirba su regionais, kurdama pasiūlymus. Trečia pastaba ir bus paskutinė. Man labai džiugu buvo girdėti, kai sakėte, kad kad fundamentaliai tyrimai bus toliau finansuojami. Mes matome, kad kol kas šioje srityje dar e, yra spragų, Aš jūsų dėmesį elektroniniu laišku atkreipiau į tai, kad reikia didžiulį dėmesį skirti vadinamąjai mėlynai e, ekonomikai, mėlynajam ūkiui, e, šiandieniniam augimui, rytojaus augimui, e, kad būtų investuojama į Indijos vandenyną, Indija masiškai investuoja, mes dar to nedarome. Kad į visus jūrų regionus Europoje, į visus uosto regionus reikėtų investuoti. Ir tikrai negalima juos nekreipti dėmesio. Ačiū, ponė Omeržė. Kolegijonas žodis. Labai ačiū ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau abiems vicepirmininkams padėkoti tiek komisijos, tiek e, investicijų banko. Dar kartą mums suteikėte e, progą pasikeisti nuomonėmis ir irgi už tai norėčiau padėkoti, nes ne pirmą kartą atvykstate ir plenarinėme posėdėje dalyvavote, tad labai džiaugiuosi, kad atvykote šiandieną. Žaliųjų frakcijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad mes žinoma, esame už investicijų paketą, e, už tai, kad tas investicijų paketas būtų kaip galima didesnis ir kad būtų investuojama į realią investiciją. Privatčios investicijos taip pat reikalingos, kad išbristume iš krizės, kad e, atgaivintume ekonomiką, kad padidintume e, perkamąją galę. Ponui Moltoreriui norėčiau padėkoti, kad kalba apie socialinę infrastruktūrą, nes tikra tiesa, kad tos infrastruktūros nepaisyti negalima. Žalieji visada kritikuodavo, kad socialinė aplinkosaugos ir demokratinė dem, dimensijos šiu, visuose šiuose projektuose nepakankamai gerai išryškinamos Aš čia remiuosiu savo patirtimi. Kol kas iki šiol turėdavome, susidarydavo toks įspūdis, kad nepakankamai struktūriniai fondai dirba su socialiniais partneriais, su, e, su valstybėmis ir panašiai. Ir kaip sakė mano kolegos, mums labai svarbu yra tikslai. Investicijos nėra savitikslis dalykas, turi būti uh, kažkokios į kažką nukreiptos investicijos ir tvarios investicijos. Negalima investuoti vien tik tais tam, kad dėl, dėl, dėl to, kad patirtų malonumą. E, juk pirmiausia reikia galvoti apie tai, kokią tai pridedamąją vertę duos regionams žmonėms darbo vietų kūrimui. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs užtikrinsite, kad visi šitie tikslai atitiks strategijos 2020 tikslus, kad ne tik e, darbo vietų e, bus e, skaičius didinamas, bet ir kovojame su klimato kaita, už mm, švietimą, visą aplinkosaugą, visą tai turėtų būti traukta į strategiją. Reikalingos socialinės investicijos, tad ačiū Jums, pane Maltoriui, kad tokį žodį pavartojote šiandieną. Visa tai, kas bus investuota, kaip galima užtikrinti, kad visa tai, kas bus investuota, bus e, e atsilieps švietimui, darbo rinkai, mes e, socialinių reikalų ir užimtumo komitete diskutavome su e, ekspertais, bet aš norėčiau, kad e, diskutavome apie tuos aspektus, tačiau norėčiau, kad į juos kažkaip būtų atsižvelgta. Galbūt nereikėtų žiūrėti į kiekvieną sektorių atskirai, tiesiog uh, norėčiau konstatuoti, kad e, jeigu pasižiūrėsime į kiekvieną valstybę, tai socialinių investicijų yra labai, labai mažai, o mes kaip žaliai dėl to labai nerimaujame. Mm, kaip ir visada e, gražiai šnekame, tačiau labai atitrūkstame nuo esmės. Gal e, dar reikėtų pasižiūrėti, kad nebūtų prieštaravimų tarp investicijų ir tų projektų, kurios, kuriems finansuoti jos buvo padarytos. Pavyzdžiui, gal, ar bus konstatuota į e, elektrinės, atominės elektrinės statybą ar į e, autostradų statybą. Europos strateginių investicijų fondų investicijos bus panaudotos teisingai tik tuo met, jeigu regionams skirtos regionos bus, e, regionams bus e, suteiktos e, suderinus atitinkamai su valstybė. Grazie al komisario per essere. Pone Damato, dėkui. Pone komisarė, prieš keletą dienų jūs mums sakėte, kad mums reikia kvalifikuotų, parengtų žmonių, kad atremtume augimo iššūkius ir kad galėtumėm kovoti su nedarbu. Tai tuomet investicijos į švietimą neturėtų būti skaičiuojamos kaip valstybių narių deficitas. Jūs apie tai kalbėjote, bet noriu būti tikra, kad jūs gerai supratau. E, ekonomikos augimas, plėtra Ar tai bus tos rytis, kurios pagaliau bus susijėtos su socialiniais dalykais? Struktūriniai fondai ir visos investicijos į socialinę sritį visada yra įvertinamos, kai skaičiuojami deficitai. Tai yra savotiškas prieštaravimas, visiškas prieštaravimas tiksliau. Teritorijos, kurios šiandien turi mažinti viešasias investicijas Europoje nebegalės ko gero švietimą investuoti e, iš socialinių fondo ir mes prašome garantijų dėl Europos strateginių investicijų fondo panaudojimo. Yra skirtumų tarp įvairių finansinių priemonių, ypač kai kalbame apie sanglaudos politikos tikslus. Pirmininkė, turiu dar penkių pavardžių sąrašą. Tad teikite labai trumpus klausimus, kolegos, kad mūsų svečiai spėtų atsakyti. Pone Spiraki, prašau. Dėkuoju. Savo klausimą skirčiau abiems mūsų prelegentams ir ponui Katainenui ir ponui Morterer. Norėjau abiejų paklausti, ar investicijų komitetas, nors nežinau, kas čia galutinį žodį tars, ar atsižvelg šis komitetas į projektų gyvybingumą, Kai kuriuose šalyse yra susiklošiusios labai specifinės finansinės aplinkybės, pavyzdžiui, Graikijoje. Ir ar šis Europos strateginių investicijų fondas tokioje šalyje padengtų riziką ar, ar, ar suteiktų garantijas, kai dėl projektų atrinkimo. Ar bus atsižvelgiama į e, e, užimtumo tvarumą, apie kurį kalbama Junkerio plane. Dėkoju. Ačiū už tai, kad klausėte trumpai, ponia Breso. Labai trumpai prašom. Dėkuoju. Ponai vicepirmininkai, aš taip pat norėčiau Jums padėkoti, kad atvykote su mumis susitikti šiandieną po pietų. Mano klausimas skirtas geriau suprasti investicijų platformai. Jeigu teisingai supratau, tai yra finansavimo platformos arba tos platformos, į kurias suplaukia investicijos, o po to jos koordinuoja tas investicijas viduje tų platformų. Ar jūs užtikrinsite, kad viduje tų platformų vyks tokie projektai, kurie bus nukreipti į išorę, tačiau nebus, neturės tokio didelio trumpalaikės naudos. Galbūt e, kiti projektai duos daugiau naudos per ilgesnį laikotarpį. Ar tą išorės laikotarpį jūs. E, kolega Olbrit turi daug klausimų. Ir esu iš biudžeto komiteto, dėl to mano klausimai bus būtent tos temos. Ekon ir biudžeto komitetai rinkosi visai neseniai. Buvo pakeis, pateikta pakeitimų, tačiau tebelieka klausimų dėl to, iš kur ateis lėšos. Tačiau aš to neklausiu, kadangi praversime Pandoro skrynę ir viskas per dalyk užsitęs. Mano klausimas būtų toks santykis tarp Europos strateginių investicinių fondo struktūrinių fondų. Ir kaip būtų galima prisidėti prie Europos strateginio investicinių fondų kapitalo, nes struktūriniai fondai negali prisidėti prie Europos strateginių investicijų fondų kapitalo formavimo. Tačiau yra galimybė e, Europos strateginių investicijų fondą kombinuoti su kitais projektais, individualiais projektais. Ar galėtumėt paaiškinti, kaip tai bus daroma, kaip tai vyks? Gal labai paprastai būtų galima suprasti. Pavyzdžiui, mes turim fondą privatus investuotojai ateis, įsivaizduokim, kad tai bus, o mes politinės jokios įtakos neturim, įsivaizduokim, kad mes neturim net geografinės jokios įtakos. Ir investuotojai ateis iš įvairių vietų e, investuoti į rizikingus projektus, jie nori turėti geras garantijas, e, pasinaudoti garantijų sistemą. Ir paskui jie pradeda organizuoti patį projektą. Klausimas būtų toks. O kaip su tais struktūriniais fondais? Kaip mes galim numatyti ryšį tarp abiejų, tarp vieno ir tarp kito? E, čia be abejo turbūt klausimas turėtų būti dėl atskirų platformų, tačiau ar galėtumėte trumpai paaiškinti, kaip čia bus? Turime dvi versijas. Viena versija jie bus atskiri, kiti, kita versija, jie bus vienas kitas papildantis. Ar galėtumėt pat, patikslinti? Ačiū, ponia Ubras. Ponas Van Miltenburg. Labai trumpai prašom. Of, uh, invest... Turiu klausimą dėl kriterijų. Tai yra, sakykime, įmonės, jeigu ten 3000 darbuotojų turi, bet ir didelės įmonės turi sunkumų finansuodamos savo projektus. E, kartu. Mano klausimas toks, gal paaiškintumėt, kodėl jūs pasirinkot štai tokį sprendimą, kad čia nu, tiesiog nustatėt ribą iki 3000 darbuotojų ir tokiu būdu tada e, didesnės įmonės tada jau nebepatektų į tą sistemą. Labai ačiū. Trumpą klausimą. Ponas Bogovič. Labai ačiū. Taip, aš pritariu pačiai minčiai. Nes šios kadencijos Europos parlamento sėkmė ir komisijos kartu darbo sėkmė labai priklausys nuo šio projekto, apie kurį mes kalbam. Turiu klausim, štai tokį klausimą. Koks vaidmuo teks nacionaliniams bankams, ypač turiu galvoje e, mažų vidutinių įmonių atžvilgių? Antras klausimas. Pritariu kolegai Jakobsui. Mes turėtume rasti bendro intereso projektus, sakykime, kaip dujotiekius Šiaurės Adrijos regione. Ir tokiais projektais būtų tada galima išspręsti nemažai aplinkosaugos klausimų ir prisidėti prie energetikos sąjungos e, kūrimo. Toliau. Trečias klausimas. Daug susukčiavimo buvo uh, su, susijusios su būtent lėšomis, kurios skirtos um, apsaugoti nuo, pot, nuo potvinių. Tai ar um, strateginių investicinių fondo lėšos uh, gali irgi būti panaudojamos kaip papildomos lėšos greta tų, kurios eitų, eina iš struktūrinių fondų? Nes čia mes kalbam daugiau apie prevenciją. Ir prevencija, aišku, visada geriau negu tiesiog tada jau e, likviduoti potvinių padarinius, nes tai daugiau kainuoja. Pirmininkė, ačiū, viskas dabar baigiu, uždarau kalbėtojų sąrašą ir dabar suteiksiu žodį prelegentams, svečiams kad šie atsakytų. Esu visai tikra ir čia buvo pasakyta, kad mūsų šis susitikimas ne paskutinis, tikrai stengsimės reguliariai susitikinėti ir toliau kalbėtis e, šių strateginių investicijų fondo klausimais. Pone Kataininai, ačiū labai, kalbėsiu trumpai. Dabar pirma strateginių investicinių fondas visų problemų neišspręs nes čia vėlgi kalbama apie privačias investicijas, privačias e, šiaip jau e, viešasias investicijas. Ir, ir čia vėlgi galiu minėti įspūdingus skaičius, rodančius e, skirtumus. Tačiau tai, kas nemažai to, kas buvo pasakyta, tiktų tiktų, dera su kasdienė Europos investicijų banko veikla. Dabar ar kitų yra e, variantų e, finansuoti? Dabar paimant e, šitą iš biudžeto kategorijų išlaidą 1A. Čia Erasmus susijęs. Bet vėlgi, jeigu nori dabar dėrėti su 28 e, valstybėmis narėmis dėl tų lėšų perstumdymo iš struktūrinių, sektorinių fondų ir bendrosios žemės ūkio politikos, tai tikrai jau galiu nuspėti rezultatą, bus labai kieta dėrėtis. Toliau, dėl kreditų reiting, reitingavimo, tai čia jau buvo nuvertinta. O dabar ir dėl to, kad yra 21 milijardas nesumokėtų e, sąskaitų ir kartu nemažai, nemažai neapmokėtų sąskaitų pagal kitas išlaidų kategorijas. Tad e, mes tikrai tada negalėtume kalbėti apie tą 16 milijardų garantijų, aiškiai nepasakę, iš kur tie pinigai bus paimti, nes būtent nuo to priklausys ES e, reitingas. Ir, ir tada būtent šiaip jau tų kreditų e, tiesiog e, kaina pažeidžiamiausiose šalyse tikrai neišvengiamai didės, todėl aš labai rimtai vertinu klausimą, iš kur E, pinigus imsime. Toliau, fundamentalieji tyrimai. Pagal horizontas 2020 7 milijardai e, lėšų numatyta, taip kur kas daugiau negu praėjusi finansavimo laikotarpį. Dabar mes numatom vis dėlto, numatom lėšų tam, kad padidintume e, mokslinio tyrimų sektoriaus finansavimą. Aš lankiausi šiaip jau uh, ne, ne vienam universitete, ne vienoj valstybei nariai, net ir Kipre, kuris tikrai grumėsi su sunkia finansinė padėtim, bet vis dėlto įmonės dalyvauja noriai, ne tik įmonės, bet ir vyriausybė nori dalyvauti tam tikrose procesus, e, pro, projektuose, bet vienintelė kliūtis jiems, kad jie negali gauti paskolų. Taip yra Kipre, taip yra kitur. Todėl mes turėtume tiesiog e, išlaikyti tokį platesnį žvilgsnį į šį klausimą. Ponas Omaržy sakė, kad lėšos ištekliai turėtų būti e, nukreipiami į tuos regionus, kur didžiausias nedarbas yra, bet taip ir bus. Bet pavyzdžiui, pažiūrėkim į vidutinių mažųjų įmonių padėtį. Tai problemos panašios, nesvarbu ar tai būtų Kipras, ar Prancūzija, ar Vokietija. Visos tos įmonės skundžiasi dėl to, kad negauna paskolų. Tai nepriklauso nuo geografinių sąlygų. Be to, mokslinių tyrimų infrastruktūros. Jos kūriamos, jų yra ten, kur yra universitetai bet mums reikia kartu investicijų ir į skurdesnės vietoves, tam, kad skatintume ūkio augimą. O strateginių investicijų fondas, nors ir nenumatyta tokių paskirstimų iš anksto, vis dėlto fondas turi užtikrinti tą tokį tolygų daugmaž fondo lėšų paskirstimą skirtingais tikslais ir kad lėšos būtų tolygiai pasiskirst paplitusios įvairiose ES vietose. Ir todėl čia labai svarbus e, mokslinių ekspertų, tai yra ekspertų žinios, konsul, tiesiog patarimai. E, ir tik tokiu būdu tada galėsim padėti mažiau išsivyščiusiems regionams, kad ir šie gautų strateginių investicinių fondo lėšų. Dabar, manyčiau, nesusipratimas. Aš tikrai nepasisakyčiau už tai, kad būtų apkarpamos lėšos moksliniam tyrimui. Aš praėjusią savaitę sakiau, jei mes turėtume kažkokią stebuklingą auksinę taisyklę, tai, tai tada aš galėčiau suskaičiuoti visas išlaidas susijusias su moksliniu tyrimu, švietimu, bet tada galėtume suskaičiuoti ir kitas lėšas susijusias su kitoms rytim. Kaip tik dėl tos priežasties mes nenorim skatinti valstybės narės e, leisti daugiau ar didinti valstybės skolą, tiesiog remiant, remiant e, leidžiant lėšas moksliniam, švi, tai yra moksliniam tyrimui, švietimui. Todėl mes norim e, pasinaudoti tuo minios vadinamoju finansavimu, crowdfunding ir privačiais ir viešaisiais investuotojais. Dabar ponia iš Graikijos minėjo E, tam valstybių narių tam tikrą riziką. Aš ne praėjusią savaitę susitikau su Graikijos pramonės atstovais. Dabar strateginių investicijų fondo ypatumas yra tas, kad jis vėlgi padengia tam tikrą riziką e, susijusią su šalimi ar susijusią su sektoriumi ir panašiai. Pirmininkė, dėkoju. E, ponas Molterer. Trumpai. Pone Vanistelroj, mes turime patirties valdyti centralizuotai pinigus. Jūs kalbėjote apie daugelį dalykų. Mes bendradarbiaujame e, daugelis sričių, pavyzdžiui, prisiminkite mažų vidutinių įmonių iniciatyvą, projektinės obligacijas. Yra tokių šalių, kurios domisi, pavyzdžiui, mažų vidutinių įmonių galimybėmis. Nuo 2000 7 iki 13 90 milijardų investavom, kofinansuodami struktūrinius fondus įvairiose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad darbas vyksta. Ir dabar antroji pastaba. Europos strateginių investicijų fondas nepakeičia Europos investicijų banko. Mes tęsim tai, ką dirbom, o Europos strateginių investicijų fondas mums suteikia papildomų galimybių veikti. Poni Kreil, galėčiau pasakyti štai ką klausimo esmė dėl garantijų yra tokia. Jeigu pradėsim tai daryti, tai mes prisimsime atsakomybę. Reiškia, bankas jums atsakomybę e, dėl viso investavimo laikotarpio. Ką reiškia, kad kalbant apie infrastruktūros projektus, jie apima 10, 20 ar 30 metų laikotarpį. Reikalingas tikrumas, kad jeigu mes pradėsime visą tai, tai garantijos mums bus reikalingos visų to laikotarpiu jeigu išorės pasauliui, tiek privatiems investuotojams, tiek kitiems, kad e, garantija galios kasmet atnaujinama tik tai, tai niekas neveiks. Būtent dėl to mes e, siekiame šio principo gyvendinimo, kviečiam jūs paremti šią mintį, nes tai yra esminis dalykas, kad garantija būtų nutyta tam laikotarpiui. ES politika yra e, mums E, esmė. Mes juk nesiradom iš niekur, mes dirbame Europos Sąjungą, esame viena iš jos struktūrų. Jeigu pasižiūrėtume į tai, kaip plėtėsi mūsų veikla, prieš dešimtmečius mažų ir vidutinių įmonių ar klimato klausimai net nebūdavo keliami. Tad resursų efektyvumas buvo apie ketvirtis mūsų Dabar yra apie ketvirtis mūsų veiklos ir tai su, su visais tais naujais dalykais, su naujom temom, kuriuom, kuriuom anksčiau neužsimdavom. Kad dėl projektų atrankos vyks įprastinė projektų atranka, kurią atliks Europos investicijų bankas ir papildomai. Investicijų komitetas nuspręs, ar specifiniam kokiam projektui yra patvirtinta ar nepatvirtinta garantija. Tai yra esminis dalykas. Tai reiškia, kad atrankos procesą vykdys profesionalai ir papildomai spręs investicijų komitetas dėl garantijos. E, kolega Jakovčiai, žiūrėčiau pasakyti štai ką. E, Junkerio planas apima 28 valstybės narės, tačiau Europos investicijų bankas veikia ir už ES ribų. Mes turime tarp valstybinių projektų E, su kitom šalimis, tad įmanoma investuoti į Balkanų valstybės, mes turime tokių galimybių, kai įmanoma bendradarbiauti ir už ES sienų. Tačiau svarbiausias tikslas yra 28 valstybės ES narės, kai dėl sanglaudos ir Europos strateginių investicijų fondo. Mes kalbame apie papildomą priemonę, mes nekalbame apie prieštaraujančius vienas kitam dalykus. Pavyzdys, jeigu pasižiūrėtumėte informacinių technologijų priemonės. Nuspręstumėte sujungti du miestus. E, pamatytumėte, kad bus, bus e, sukurtos darbo vietos labai nesunkiai, bet jeigu kursite internetinį ryšį kaimo vietovė, jums reikės papildomos paramos priemonės. Aš pradėjau kalbėti su ponu Phil Haugadis, atsakingas už žemės ūkį apie kaimo plėtrą. Ir mes žinome, kad kaimo vietoviai plačiai juošių internetinio ryšio sukūrimas yra esminis dalykas, reikės remti tuos projektus. Mes diskutavom apie tai. Mes, nes kaimo plėtros komisaras irgi puikiai supranta, kad bendarbiavimas su mumis yra esminis dalykas. Nacionalinės institucijos. Aš kalbėjau apie institucijas, nes 28 28 valstybės narės ne visos turi tam tikrus bankus, tokius į mūsų panašius. Nes e, dėl to gali atsirasti tam tikros e, įtampos, tad bendradarbiavimas turi vykti, turi būti užmekstas. Mes naudojomės tarpinėmis struktūromis, kad galėtume skolinti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galėtume paraginti nacionalinės institucijas aktyviau užsimti paskolų teikimu žoms ir jūtinėms įmonėms, bendradarbiaujant su mumis. Tai be abejo būtų mums svarbus bendradarbiavimo partneriai. Norėčiau dar pateikti kolegai štai kokį paaiškinimą. Europos investicijų bankas projektų nekuria, jis juos finansuoja. Mes labai e, esam suinteresuoti vietose turėti kompetentingus pašnekovus, ir vystyti bendradarbiavimą norime, pažiūrėjau, su, su regioninių struktūrų atstovais, kad galėtume ten vykdyti projektus bendradarbiaudami su jais. O kai dėl dar vieno dalyko, norėčiau pasakyti iš tai, ką. Ja, Žanas Kodas Junkeris savo iniciatyvą Europos parlamente paskelbęs pernai sakė, kad Europos strateginių investicijų fondas yra tik viso projekto, visos strategijos dalis Vieninga rinka, energijos rinka, kapitalo rinka yra vienas elementas. E, būtinos struktūros ir reformos yra kitas elementas. Tačiau mes manome, kad galime įtikinti taip pat ir jūs, informuodami, diskutuodami su jumis, kaip šiandien darom, ir aš labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę reguliariai su jumis diskutuoti, e, nes manau, kad tos diskusijos teikia pridėtinę vertę. Infrastruktūros projektų pavyzdys, kaip, pasakiau, kaip aš sakiau, rodo, kad mes vystami savo veiklą apimame daug, plačiai, daug plačiau, negu jūs iš pradžių tikėjotės. Inovacijų projektai yra kitas pavyzdys. Mūsų informacijos apibrėžimas yra daug platesnis, negu jūs galbūt įsivaizdavote iš pradžių. Na, mes jau teikiame finansavimą švietimo projektams, universitetams, pavyzdžiui. Tai yra tai, ką mes galime daryti pasitelkiant Europos strateginių investicijų fondą. Bendradarbiavimas e, su, su tomis platformomis yra labai svarbus dalykas. Kitas bendradarbiavimo tikas yra bendradarbiavimas su mažomis įmonėm. Aš jau kalbėjau apie FI kompas, tai yra trečias lygmuo bendradarbiavimui. Na ir paskutinė pastaba. Ir paskutinis atsakymas. E, bendradarbiavimas su didesnėmis įmonėmis irgi nėra užbaigtas klausimas. Jeigu dirbama su mažom ir vidutinėm įmonėm, tai mes nenorime pamiršti ir didesnių įmonių. Mes, nes, pavyzdžiui, mokslo tyrimo projektus vyktų ir stambesnės įmonės. Bet mažos ir vidutinės įmonės reikalauja specifinės paromos, nes didesnės turi prieigą prie kapitalo rinkos, turi reikiamai patirties, ir žino, kaip ir ką daryti. Na taip, mes finansuojame projektus kovai su potviniais. Mes teikiame paskolas tam, bet tai tam turi būti viena iš ankstinė sąlyga. Ir tai yra visiškai aiškus dalykas iš mano ankstesnio profesinio gyvenimo, galėčiau pasakyti jums reikia turėti nacionalinę strategiją kovai su potnyciais, nes priešingų atveju investuosite į vieną dalį, kas bus priešinga e, tam, kas numatyta, pavyzdžiui, kitoje pusėje to projekto. Ir mes norėtume ir galėtume potencialiai remti ir finansuoti tokius projektus, bet dažnai pasakoma, ne, esam priversti tą daryti tam, kad nebūtų uh, įgyvendinti imtasi prieštaraujančių vienas kitam projektų. Mes to principo laikomės, nes mes esame bankas, paskolinę pinigus tikimės juos atgauti ir jų bet kaip švaistyti negalim sauliaisti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Leiskite padėkoti visų komiteto narių vardu ir pažadu, kad netrukus mūsų svečius pasikviesime kito vizito. Na ir minutėlė, kad galėtume svečius tinkamai išlydėti.

Tylos gerbiami kolegos, kad galėtume tęsti darbą. Tęsime savo darbo tvarkę toliau. Okay, we continue with our agenda. The next point. Kitas darbo tvarkės klausimas yra sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės Mūsų pranešėja yra kolegė Terry Rentke. Ji pateikė pranešimo projektą. Ir dabar norėčiau suteikti jai žodį, kad galime pradėti keistis nuomonėmis. Thank you, Madam Chair. Uh, actually, we are not. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau beveik dar ne, neturim pranešimo projekto, turim tik tai darbo dokumentą, jį turėjot gauti. Gal papasakosiu apie paties pranešimo e, sąlygas, nes jūs žinot, kad per naują finansavimo laikotarpį suinteresuotos šalis reikalavo vieną iš, kaip vieną iš tikslinių grupių įtraukti tokias e, marginales visuomenės grupės. Ir todėl šiame pranešime mes norim tiesiog atsižvelgti į tą e, raginimą. E, kad įvertinam padėtį. Dabar tos marginalizuotos grupės minimos jau nuo 2009 metų. Ir mes tiesiog įvertinam padėtį ir žiūrim, ar tada tokios numatytos priemonės pasiteisino. Na, o krizės sąlygomis marginalizuotos visuomenės grupės dar labiau nukentėjo, palygint su gyventojų dauguma. Tokių grupių, gyventojų grupių sąlygos labai nekokios ir mūsų manimų sanglaudos politika yra vienas tinkamiausių priemonių kovoti su tuo. Be to, ES e, vietos valdžios institucijos susiduria su didelėm finansavimo programomis, biudžeto programomis ir tai kliūdo joms e, tiesiog dėkti deramai sanglaudos politiką e, vietiniu lygiu. Tad mes atsižvelgiam į visas tas aplinkybės, na ir pamastėm, kokio, kokias rekomendacijas galėtume uh, numatyti Europos lygių, kurios dėrėtų su bendraja sanglaudos politika ir kad tai išeitų į naudą marginalizuotoms gyventojų grupėms. Na ir dokumente, kurį jūs turit, įvertinom esamus partnerystės susitarimus, vertinimo projektus ir kartu rinkom tolimesnę informaciją iš kitų institucijų. Be to stengiamės kuo daugiau uh, apriepti pilietinės visuomenės organizacijų darbą, nes visa tai yra labai svarbu. Mes irgi norėtume glaudžiau kalbėti su tų marginalizuotų gyventojų grupių atstovais. Tad čia rėmėmės įvairiausiais šaltiniais. Na ir dar e, pridursiu, kad e, mano pačios gimtasis miestas ir kitos savivaldybės paminėtos mūsų darbo dokumente, kadangi labai daug pas mus migrantų atvyksta, tebe atvyksta ypač Romų, kurio, kur yra marginalizuota gyventojų grupė. Dabar e, pranešimo turinys. Taip mes kalbam apie marginalizuotas gyventojų grupės O pradžioj, kai rengiam, pradėjom rengti iš darbo dokumentą, mes diskutavom, ar reikėtų pateikti apibriežti tokių marginalizuotų bendruomenių. Bet vis dėlto nusprendėm, kad gal nereikėtų turėti griežtos, nelankščios uh, šios savokos e, apibriešties, bet tiesiog reikėtų pasiremti tam tikrais veiksniais, tokiais kaip, sakykime, gyvenimo ir darbo sąlygos, e, prieimas prie, moks, prie mokymo, švietimo ir sveikatos sistemos, e, struktūrinės, struktūrinės neįtraukties sąlygos. Na ir dabar bendrieji principai - tai nediskriminavimas, toks yra ir kartu E, ir kartu e, atsiriamėmi bendrą ES sąglaudos politikos, socialinės politikos tikslus, tai pašalinti gyventojų nevienodas sąlygas. Na ir viena m, mm, tokių marginalizuotų bendruomenių, apie kurią labai daug kalbama, tai Romų bendruomenės. Mes vėlgi vertinam mm, problemas susijusias su priešiškomis Romams nuotaikomis, mastom, kaip būtų galima kovoti su tuo, pasitelkdami kartu sanglaudos politikos priemonės ir, ir norim atkreipti valstybių narių dėmesį į būtent Romų bendruomenės problemas. Be to, mes kalbam apie tai, kad reikėtų pagerinti mm, marginalizuotų gyventojų grupių prieigą prie, mok, prie švietimo, prie sveikatos ir tokių grupių žmonėms kartu kalbam, jog reikėtų šiaip jau sudaryti sąlygas tiesiog tai, kad jų balsas būtų išgirstas ir jų pačių. Be to mums labai svarbu ir kartu įtraukiant marginalizuotas gyventojų grupės į sanglaudos politiką, tai yra partnerystės principas. Na, o kitas svarbus principas - tai tokių grupių gyventojų geresnis prieimas prie viešųjų paslaugų. Tai tiesiog, kad tai būtų tiesiog aiškus prie, prieimas, nes nes tokiu būdu ir jų įtraukiant tuos gyventojus, tada sustiprinsim apskritai bendras viešasias paslaugas. Na ir dar vienas dalykas, tai būtent kova su korupcija ir sukčiavimas įvairių fondų lėšomis. Nes kartai buvo tokių atvejų praeitį, kada įvairių socialinių struktūrinių fondų lėšos uh, sukčiavimo būdu buvo panaudotos būtent marginalizuotų gyventojų esą tikslams. Tad e, vėlgi mes dabar kartu visą tai siejam su sanglaudos politika, žiūrim, kaip derama, rengia, rengiamos ir kaip deramasi dėl partnerystės susitarimų. Dabar tas, ta fazė jau praėjo, o dabar mes vertinam į pačius partnerystės susitarimus, nes e, kai kurios valstybės narės, sakykime, partnerystės susitarimus net nenori įtraukti marginalizuotų gyventojų grupių klausimo. Be to, aš jau paminėjau partnerystės principą, kuriuo mes laikom, laikomės, e, toliau elgesio kondeksas, e, kalbėdamėsi su ir tas tai dažnai ir nežinoma, kaip paaiškėjo iš mūsų pokalbių su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir e, mes turėtume tai aiškiai vardyti kaip problemišką dalyką. Ir labai svar, norim užtikrinti, kad e, rengiantis uh, E, partnerystės principų būtų vadovaujamas dėl fondų lėšų panaudojimą, įtraukiant e, įvairias suinteresuotas grupės, ypač marginalizuotas. Kalbant apie įgyvendinimo fazę, tai iš diskusijų matyti, kad e, reikia laikytis integruoto požiūrio. Antai, turim jau sėkmingų pavyzdžių, rodančių, kaip atsižvelgta į skirtingus aspektus, kaip panaudojama buvo skirtingų fondų lėšos tam, kad būtų galima įdėkti integruoto požiūrio projektus. Buvo paminėtos įvairios rytis, tokios kaip užimtumas, mokymas, būstų politika, sveikata, sveikatos apsauga Tad e, taip, yra įvairių struktūrinių fondų, kurių lėšomis būtų galima pasinaudoti. Na ir mes rekomenduojam tokias priemonės, kurios pasiteisino, antai vystimasis prisidedant visuomeniai, integruotas teritorinis požiūris, nes tos priemonės tikrai pasiteisino, ypač kartu marginalizuotų grupių atžvilgių. Dar norim pabrėžti pranešime e, pajėgumų e, kūrimo aspektą, nes kartais būna e, taip, kad nenori, ne tai, kad marginalizuotos bendruomenės įtraukiamos į vairius projektus ne vien dėl nenoro vangumo, bet dėl to, kad tiesiog trūksta administracinių pajėgumų ir todėl mes turėtume siekti, kad pajėgumai būtų uh, kuriami tiek vietos, tiek regioninių, e, nacionalinių lygių ir kad tokius pajėgumus kurtų pačios marginalizuotos bendruomenės. Be to mes nemažai aptarinėjom ir e, vienodų sąlygų sudarimo klausimą, mainstreaming. Nes e, marginalizuotos bendruomenės ne vien tik tai turėtų būti traukiamos ten laikantis tam tikros straipsnio nuostatų, bet e, jos e, turėtų būti traukiamos ir į, kitus, į kitas rytis, kurias apima sanglaudos politika, nes tai yra aktualus dalykas. Be to, konstatavom, kad e, ilgalaikės perspektyvos trūksta. Dėl to ne visi projektai pasiteisino, nes kai kurie jau dabar įgyvendinti projektai pasirodė nesatvarūs. Po dviejų, trejų metų finansavimo paaiškėjo, kad e, pradėti projektai tiesiog nebegali būti tiesiami. Tad vėlgi reikia laikytis ilgalaikės perspektyvos. Stebėsenos laikotarpis irgi atrodo pasirodė vienas iš svarbiausių dalykų, nes kol kas matom, kad dažnai mm, stebėsena projektų įgyvendinimo netliekama kokybiškai, nes tai dažnai tiesiog užpildomos, tik tai padedamos varnelės ties tam tikrom eilutėm, tad tai daugiau e, kiekybiškas, tai yra stebėsena kiekybinė prasme, bet ne, ne, ne, kokybiški, ne kokybiška stebėsena. Tad šitą prasme dar tikrai nemažai reikės eiti, gerinti stebėseną ir mūsų manimų kalbant apie stebėseną, tai stebėseną galėtų puikiai atlikti ir pačios marginalizuotos gyventojų grupės, tų grupių atstovai. nes jie daug gali pasakyti apie tai, kaip projektai paveikia jų bendro, bendruomenės. Na ir dar vienas dalykas, kurį mes pabrėžiam e, pranešimo projekte, tai tinklų veiksmų koordinavimo būtinumas, nes kol kas matom, kad veiksmai būna išsibarstę, trūksta veiksmų koordinavimo, pasigeda, pasigendama kartais geros dalymosi gerąją praktiką ir šiuo atveju sanglaudos politikos kontekste irgi marginalizuotos gyventojų grupės irgi gali tarti žodį. Tad, kaip matot, mes labai stringai dirbom ir įdėjom nemažai darbo į šį dokumentą. Ateityje tikiuosi gerai padirbėti su šešėliniais pranešėjais ir kartu E, tikiuosi įtraukti įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovų į šį darbą, nes tikrai šie turi sukaupę nemažai patirties ir mes labai mielai išklausysim jūsų kritinių pastabų e, ir ateinantis šešėlinių e, pranešėjų sustikimas vyks ateinantį antradienį. Dėkoju. Po klausimų manau, kad jūs jau esate pasirengę. Tad dabar perėsim prie diskusijų. Žodį šešėlims pranešėms pirmiausia. Pone Vort, prašau. Um, thank you very much. Ačiū. Mūsų tiesa žodį. Labai uh, išklausėme įdomų požiūrį į dokumentą, į tą studiją. Sveikinu šią iniciatyvą ir noriu padėkoti pranešėjai ir visai grupiai žodžiu už atliktą darbą. Pritariu, ponė Irenskė, mums reikia strateginio požiūrio į sanglaudos politiką ir panašius klausimus. Sveikinu tą mintį, kad būtų vertinamas ilgalaikis poveikis e, tų projektų, kurie buvo finansuoti iš ES lėšų, kokie poveikiai turėjo sanklaudai ir įtraukčiai. Be abejo, specialus požiūris būtinas į marginalizuotas bendruomenės. Per nelik dažnai praeitį mes ne, ne visai suprasdavom e, būtinybės atvirai ir labai šiltai priimti tas bendruomenės ypač šiais atvejais, kai projektai atitinka jų poreikius. Ir šis pranešimas gali būti proga tiesiog pakeisti tą požiūrį. Kai dėl nevyriausybinių organizacijų. Jūs apie tai nekalbėjote, apie tas pseudo nevyriausybinės organizacijas. Aš dirbu kartu su viena tokia organizacija. Na ir iš tikrųjų kartais susidurdavome su tomis pseudo organizacijomis. Tad reikia dirbti su rimtais asmenimis, kurie žino puikiai kokios problemos kamuoja tas marginalizuotas bendruomenės. Na, kai reikia sudaryti ir finansuoti projektus, Iš ES lėšų reikia elgtis atsargiai ir tvarumo elementas čia ko gero yra vienas iš svarbiausių ir taip pat iš didžiausių iššūkių. Tos programos yra reikalingos ir būtent jų tvarumas ir yra svarbus toms marginalizuotoms bendruomenėms. Norėčiau jūsų paklausti patikslinimo tokio. Jūs pradėjote apie tai kalbėti, bet gal galėtumėte detaliau pasakyti kaip yra su marginalizuotų bendruomenio apibrėžimu. Pradedate nuo bendro pobūdžio tokių charakteristikų - atskirtis, sunkumas gauti išsilavinimą, gauti sveikatos paslaugos. Na, suprantu, taip, pritariu, kad susitelkti prie vienos kokios nors bendruomenės būtų klaidinga. Tačiau paskui jūs kalbate apie pavyzdžius, kurie yra susiję tik su Romais. Tad Gal galėtumėt paaiškinti šiek tiek plačiau, kodėl būtinai reikia minėti tik Romų pavyzdžius. Kadangi esu šešėlinį pranešėją, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kultūrijos projektus, nes tarp kultūriniai mainai skatina dialogą ir tai padeda labiau integruoti tas marginalizuotas bendruomenės. Ir tai galėtume pavadinti socialinės sanglaudos politiką, kuri yra veiksminga. Na ir paskui jaunimo klausimas, pažeidžiamų, neįgalių jaunuolių problemos, vaikų problemos, nes jiems dažnai grėsia skurdas. Moteris ypatingai. E, kaimo bendruomenės, periferinės bendruomenės. Tai štai, mano supratimu, yra tie elementai, kuriuos reikėtų įtraukti į jūsų tekstą. Dėkui. Primti, ačiū, kolega Jakovčič. Prašom. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš štai ką tik gavau šį dokumentą, e, turėjau labai greitai skaityti ir iš to darau išvadą, iš to, ką perskaičiau, darau išvadą, kad dokumentas atspindi tas problemas, su kuriomis susituria Europoje Romų bendruomenė. Ir aš esu apie tai kalbėjęs plenarinėme posėdėje. Esu vienas iš tų, kurie puikiai žino tas problemas, su kuriomis susidūrė Romai. Buvau vienos iš sričių vadovas ir dirbau su Romais, pavyko juos visai neblogai integruoti ten, kur aš dirbau. Čia daug ko yra pasakyta šiame dokumente, turėtume pasitarti dar dėl tų dalykų, padiskutuoti dėl jų. Kolegos iš žaliųjų nusprendė tą dokumentą parengti. Ir, na, Roma yra tik, sakyčiau, viena iš tų marginalizuotų bendruomenių, kurių turime Europoje. Turime daryti viską, kad įtrauktume ir kitas bendruomenės. Pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena labai dideliam skurde, kurie yra benamiai. Man teko galimybę pasikalbėti su benamų asociacijos atstovu neseniai čia Europos parlamente. Žinome taip pat, kad su Afrikos imigrantais problemų yra daug. Ir su kitom mažumom taip pat kurios marginalizuotos. Tad turėtume kalbėti ne tik apie Romus. 95 procentai šio dokumento yra skirti Romų problematikai. Be abejo, jiems padėti yra būtina, tačiau juk yra ir kitų e, europinių projektų sprendžiančių e, Romų klausimus. Nenorėčiau, kad šis pranešimas būtų regi komitetas, kur kalbama apie mažumas, nes tai nebūtų gero registro parinkimas, kur kalbama tik apie Romus ir miglotai menkai apie kitas bendruomenės. Negalėsiu dalyvauti posėdėje ketvirtadienį, nes turiu būti Kroatijoje tuo metu, bet mes savo indėlį iš šį dokumentą pateiksime. Pirmininkė, ačiū kolega Vanistelroj. Norėjote pridurti kažką, taip? Dėkoju. Joachimas Zeleris, vicepirmininkas, e, yra kalbėjęs šiuo klausimu. Aš norėčiau pasakyti, kad mums labai rūpi ši tema. Jūs labai per trumpą laiką e, sugebėjote parengti dokumentą. Mes dabar žinome, kad valstybės narės turi galimybę veikti šiais visais klausimais. Mes kalbėjome apie konvergencijos regionus, kalbėjome apie valstybės, kurios įsitraukia tam, kad galėtų jos pagelbėti marginalizuotoms bendruomenėms. Ir kad būtų galima rasti tinkamą finansavimą toms pagalbos priemonėms. Jeigu teisingai prisimenu, 6 procentai regioninių fondų, regioninės plėtros fondų lėšų buvo panaudoti šioms reikmėms, tačiau jų buvo panaudoti palyginus, jų panaudota buvo palyginus nedaug. Tai atsirado tam tikra spraga tarptų skirtų lėšų ir jų panaudojimu. Paaiškėjo, kad tas, tos priemonės ir finansavimą geriausia numatyti vietos lygmenių, kuo arčiau tų marginalizuotų bendruomenių. Romai yra vieni iš tų stambesnių marginalizuotų bendruomenių, mes apie juos e, kalbame reguliariai. Egzistuoja organizacijų, kurios teikia pagalbą Romams, taip pat ir Niderlanduose. Tos organizacijos rengia būsto projektus, stato mokyklas, tačiau yra ir nemažai nuomonių skirtumų. Kai kas mano, kad geriau būtų nestatyti šių mokyklų ir būstų atskirtose zonose, kad reikėtų būstų statyti kituose kvartaluose. Tad bandoma rasti geriausią įmanomą sprendimą. Tačiau svarbiausia yra tai, kad apskritai kažkas būtų daroma. O kol kas nei regioninis fondas, nei socialinis fondas neipatingai padėjo pasiekti konkrečių rezultatų. Galbūt dėl to kad nėra pakankamai to finansavimo įsisavinimo galimybių. Tad šiandien susidurėme su tokia pat situacija kaip praeitį. Tenka konstatuoti, kad poreikiai yra didžiuliai, todėl turime kreiptis į valstybės narės. Nes teritorinio artumo klausimas čia yra labai svarbus būtina užtikrinti kontrolę ir priežiūrą, kaip naudojamos visos tos lėšos. Ir tai turėtų būti įmanoma, kalbant apie visus projektus. Na ir galiausiai reikėtų, kad ta diskusija patektų į plenarinį posėdį, nes pranešimas yra tikrai geras. reikėtų, kad vyktų ne kelių minučių diskusija, bet labai rimta tikra diskusija, pakankamai ilga diskusija. Nes tema to yra verta. Pirmininkė, dėkoju. Pone Damato, prašom. Sì, grazie. Io ringrazio la collega per il lavoro che c'è stato. Labai ačiū kolegijai, kurie atsiuntė savo tekstą. Pradėsiu nuo galo nuo jos pristatymo pabaigos. Visi veikėjai, valstybės narės, vietinės valdybės, socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės e, organizacijos, visi, visi turi dalyvauti. Kai kalbame apie būtinybę taikyti programas, kurios leistų kovoti su socialinė, ekonominė ir kultūrinė, e, kultūriniu skurdu, E, tuose marginalizuotose bendruomenėse, tai, tai yra akivaizdu. Bet aš kalbu apie galimybės e, finansuoti iš socialinių fondų. E, Europos koordinavimas, Erasmus, piliečių programa, teritorinės investicijos integruotos, visa tai yra paminėta. Tačiau Aš norėčiau išsiaiškinti, kodėl visi mūsų jau kurį laiką turimi instrumentai nebuvo panaudojami efektyviau. Ar galų gale galima dabar kažkaip spręsti tą problemą? Socialinė atskirtis ir rasizmas dėja yra tokie faktoriai, kurie e, toliau reiškiasi visuomenėje. Sakėte, kad labai svarbu nustatyti ryšį tarp komisijos valstybių narių, e, vietinių savivaldybių, kad pagerintume tų mūsų turimų instrumentų ne tik kiekybę, bet ir kokybę. Kalbant apie e, procentą finansavimo iš e, socialinių fondų, jau turime skaičius duomenis su skaičiais, tačiau būtina, kad komisija atsakytų į klausimą, kuris buvo jai užduotas 24 vasario. Taip pat yra vadinamas e, capacity building nukreiptas į tas marginalizuotas bendruomenės. Ir tai yra visai neblogas e, dalykas toms marginalizuotoms bendruomenėms. Ačiū kolegos, ar dar ko nors, ar dar kas norėtų kalbėti. Kolega Bogovič, prašau, žodis jums. Dėkoju už šio įdomaus pranešimo pristatymą. Sekiau atidžiai, kaip jis rengiamas, esu pasirengęs prisidėti prie jo, remdamasi savo patirtim. daugelį metų buvau meras e, vietoje, kur daug Romų bendruomenės narių gyvena. Dažnai Romų bendruomenė pali, da, gyvena e, tam tikrose vietose ir, pavyzdžiui, kaimiečiai, kurie, kai Romai įsikūrė, nelabai nori, kad jie kurtųsi šalimais. O Romų jaunuoliai dažnai tai įsitraukia į kriminalinę veiklą arba taip ir manoma. Romai turi turėti teisinės galimybės. Juk turi turėti, kaip jau sakėm, galimybės e, turėti savo vaikų darželius ar kitus patogumus. Tad turime Romų integracijos vardan dirbti visi. Turime gerinti jų gyvenimo sąlygas. Ir būtina užtikrinti, kad ateityje galėtų gyventi normaliom sąlygom. Mūsų krašto pavyzdys galėtų būti minimas pavyzdžių visai Europos Sąjungai. Mes e, netoleravome tų nepakeliamų gyvenimo sąlygų jiems. Jeigu nesistengsime situacijos pakeisti, tai tuomet situacija bus iš tikrųjų labai prasta. Europos Sąjungoje Romų situacija yra labai prasta, bet ne tik jų Ir tos situacijos, tos prastos situacijos negalime toleruoti. Spręsdami šį klausimą, e, pagal savo patirtį galiu pasakyti, mes turime teisingai paskirstyti atsakomybę pagal subsidiarumo principą. Politikai neturėtų ieškoti kažkokios politinės naudos įgyventindami šios projektus. Jie turėtų siekti pirmiausia pagerinti tų bendruomenių gyvenimo sąlygas. Subsidiarumo principo pagrindu turime pasiskirstyti atsakomybę regiono ir vietos pagrindu ir ES pagrindu. Ir aš visada laikiausi būtent tokios nuomonės. Jeigu žmonės gyvena kažkur šalia Romų bendruomenės, būtina E, numatyti, kokiomis sąlygomis tos bendruomenės gali kartu gyventi ir sugyventi. Europos finansavimas šiuo požiūriu būtų labai sveikintinas dalykas. Mes lengviau užtikrinti investicijas, jeigu galime pasitelkti išorės finansavimą. Nes nereikia savivaldybei pačiai iš savo kišenės traukti tas lėšas. Tos problemos egzistuoja visoje Europos Sąjungoje, jos skirtingo mastelio, skirtingose vietose, tačiau aš manau, kad mūsų komitetas ir Europos parlamentas čia turi iš tikrųjų padirbėti ir pagerinti ateitie šių bendruomenių situaciją. Aš bent jau aktyviai dirbsiu šią linkmę. Ačiū, ponė Smolkova. Žodis Jums, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pasakyti ačiū už tą darbinio dokumento parengimą. Klausiausi su dideliu susidomėjimu pranešėjos. Ten buvo pasakyta tikrai labai įdomių dalykų. Ir dokumente išdėstyta daug ir įdomių. Būtų gerai surenkti diskusiją plenarinėme posėdėje. Ir jis šios diskusijos neturėtų vykti labai vėlai vakare, kai salėje žmonių lieka nedaug. Žinoma, kad reiškiama ir kritika. Neva Europos fondas būtų blogai panaudotas, kad būtų piknaudžiavimo atveju. Šis piknaudžiavimo klausimas e, reikalauja be abejo atsakymo iškeltą problemą. Reikia gerai žinoti, kokia yra reali padėtis. Esu iš Kušica, Slovakijos rytinės dalies. Ten gyvena daug romų. Mes turime ilgą patirtį, kaip su ta bendruomenė sugyventi ir norėčiau bendradarbiauti toliau rengiant šį dokumentą. Pirmininkė, dėkoju. Džiugu matyti komiteto narius tokius aktyvus ir dabar žvelgiu Dabar galiu pasidalinti Bulgarijos patirtimi ir savo nuomonę šiuo klausimu. Norėčiau pasisakyti šiuo klausimu, kadangi marginalizuotų bendruomenių klausimas yra vienas iš sunkiausių uždavinių, kurį reikia spręsti. Mano pačio šalyje Bulgarijoje ši problema aktuali. Puikiai žinau tą faktą, jog Bulgarijos emigrantai yra imigrantai kitose valstybėse tarėse. Puikiai žinau, kad jų buvimas kitur taip pat kūrė tam tikrų problemų. Tai yra tipinė emigrantų problematika iš rytų Europos šalių. Norėčiau labiau susitelkti prie integracijos poreikių tų visų marginalizuotų bendruomenių, teikiant švietimo ir profesinio mokymo galimybės. Būtent galbūt šį aspektą labiau reikėtų iškelti pranešime. Būtų galima investuoti į gyvenimo sąlygų pagerinimą. Tačiau, tačiau, tai neturės didesnės prasmės, jei tos, tų bendruomenių mentalitetas nesikeis. Joms reikia suteikti galimybę dalyvauti socialinėme ir ekonominėme šalies gyvenime. Ir visam tam pirmiausia reikalingas švietimas ir profesinis mokymas. Ir aš manyčiau, kad būtent tai pranešime reikėtų dar pabrėžti. Man norėtųsi, kad tekste šis elementas būtų pabrėžtas kaip vienas iš svarbesnių dalykų susijusių su marginalizuotų bendrų integravimu į visuomenę. Švietimas ir profesinis mokymas, tie du dalykai. Jeigu čia pakeisime situaciją, tai pamažu galėsime išspręsti marginalizuotų bendruomenių problemas. To nedarydami dar labiau jas pagilinsim. Nes mes Be kita ko turėtume kalbėti ne tik apie Romų bendruomenę. Yra kitų marginalizuotų bendruomenių keliaujančių iš vietos šalies į kitą. Jie neturi prieigos prie švietimo ir pamažu tampa marginalizuotomis bendruomenėmis. Tai štai tiek būtų mano kaip komiteto narės indėlio į šią diskusiją. Jūs, kolega, turėtumėte kalbėti. Prašom. Nematau jūsų pavardės, atsiprašau. Kolega Zver. Zver, Miami. <clears throat> Pravzaprav se me, gospa predsednica. Milan Zver. Pone pirmininkė, jūs jau įsakėt iš dalies tai, ką ir aš ketinau pats pasakyti. Aš tikrai irgi pasisakau už mokymą, švietimą, nes aš pats ilgą laiką e, dirbau Romų bendruomenių klausimais. Taip, jūs paminėjot švietimą, mokymą, profesinį mokymą kaip integra, Romų bendruomenės integravimo į visuomenę e, raktą, nes paprastai pradedama nuo vaikų, jiems suteikiama, suteikiamos, e, suteikiamas pagrindas. Slovenijoje mes e, šiaip jau ėmėmės įvairiausių projektų, kuriais e, šiaip jau bandėm užtikrinti, kad kuo daugiau vaikų, romų vaikų lankytų mokyklas, e, kad jiems pasisektų. Antai mes e, tokiems vaikams paprastai pasitelkiam savotiškus globėjus, mentorius, kurie dažnai būna iš pačių Romų bendruomenių, kurie prižiūri, kurie padeda ruošti namų darbus. Ir vienas tokių projektų e, tikrai pasiteisino, sulaukėme ES fondų e, paramos. Tad manyčiau, tikrai turim sukaupę tokios patirties ir keisdamėsi be visą kitą tokią patirtim mes galėtume geriau integruoti Romus į visuomenę. Bet vėl, kaip jau buvo pasakyta, tai pasakytina ne vien tik tai apie Romų bendruomenės, bet ir apie kitas uh, marginalizuotas e, gyventojų grupės. Todėl gal mes galėtume išplėsti tų marginalizuotų e, grupių savoką. Pirmininkė, daugiau norinčių kalbėti nėra, tad dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams iš generalinio užimtumo ir generalinio regionų direktoratų atstovai, ponas Bjornson ir Dekersmaker iš užimtumo generalinio direktorato ir ponas Urmas iš e, regionų. Aš nežinau, ar kuris jūsų norėtų kalbėti. Prašom. Labai ačiū, ponė. Pirmininkė, aš esu iš e, generalinio užimtumo direktorato. Labai ačiū, ponė Hanke, už darbo dokumentą. Jis tikrai labai įdomus. Mes sveikinam šią iniciatyvą nes socialinės ekonominės sanglaudos neturėsim nei, tiesiog neįtraukę marginalizuotų gyventojų grupių į visuomenę. Taip mes e, matom, kad vis dar daug e, išbandymų tenka marginalizuotoms grupėms, bet e, mes dabar jau rengiam naują reglamentą per šį programavimo laikotarpį ir jame atsižvelgsim į kai kuriuos jūsų nurodytus e, išbandymus. Ir reglamente beje esam numatę tam tikrų priemonių, kaip tą padaryti. Na ir dabar vėlgi numatom tikslingesnį finansavimą, kad finansavimas tiesiog galėtų remti nacionalinės Romų e, integravimo strategijas. Tačiau dabar jau uh, tiesiog e, investavimo prioritetai ryškiau mm, nustatyti, e, tad naujas ir nauji reglamentai sustiprina partnerystės reikalavimą ir kartu pagal naujus reglamentus dabar aktyviai turi dalyvauti tokių marginalizuotų bendruomenių atstovai įvairiais projektų įgyvendinimo etapais. Bet to naujas reglamentas numato e, nevyriausybinio organizacijų pajėgumų kūrimą, organizacijų, kurios dirba Romų klausimais. Tad mes em, tikimės, kad naujais reglamentais ir naujomis jų priemonėmis tikrai išspręsim nemažus e, ne, uždavinius. Bet to įdaromas tas skirtumas tarp buvusio finansavimo laikotarpio ir dabartinio būsimo, nes e, dabar bus spręs, sprendžiami tam tikri klausimai, kurie buvo nustatyti per buvusį e, finansavimo laikotarpį. Na ir šiuo atveju mes kalbam apie bendrą valdymą, tad turim tiesiog e, pasinaudodami savo uh, kompetencijom turėtume spręsti šį kompletinį klausimą. Ačiū. Aš dabar norėčiau konkrečiai išgirsti apie laiko datas, kada jūs planuojat e, toliau pri, svarstyti, priimti šį pranešimą. Mums labai padėtų. Pirmininkė, labai ačiū, ponė Reintke. Ar norėtumėt atsakyti ar sureaguoti? Pirmiausia, ačiū už pastabas. Na ir pradėsiu nuo paskutinio klausimo - laiko terminai. Gegužės 4-5 bus pateiktas pranešimo projektas, tai toks konkretus žingsnis. Ir jei neklystų, balsuosim e, prieš vasaros pertrauką ir, e, ir tada patį pranešimą pateiksim plenariniai sesijai rugsėjai. Ta tiek dėl datų. Na, o šiaip tikrai išgirdom gerų pasisakymų. Mes atsižvelgsim į tai, kas buvo pasakyta toliau rengdami pranešimą. Tik tai pakomentuosiu keletą dalykų. Ne vienas jūsų paminėjot apibriešties klausimą. Čia reikėtų štai ką pasakyti. Per diskusijas mes ne vien tik tai kalbėjome su Romų bendruomenių asociacijų atstovais, mes kartu pasikeitėm nuomonėmis su kitom suinteresuotomis šalimis, antai FIACA, Solida, socialinės platformos atstovais. Tad e, jie iš tikrųjų atstovavo įvairiausioms marginalizuotoms visuomenės grupėms. Na ir per diskusijas mes suvokėm dar ir štai ką kad Romų bendruomenės yra didžiausias Europos minoritetas, mažuma ir jie pirmiausia, dažniausia, stipriausiai susiduria su diskriminavimu, su, su atskirtimi nuo visuomenės ir tą mes norėjom aiškiai išdėstyti darbo dokumente. Na ir, kaip jau sakiau, e, laikomės to tokio eksplicitiško požiūrio. Tad e, orientuojamės į, į plačias, mar, kitas marginalizuotas grupės kartu. Na ir mes tikrai mielai norėtume dirbti su komisija su, kito, su kitom suinteresuotam šalim, mm, kai reikės analizuoti duomenis, pažiūrėjau, duomenis apie tai, kaip išleistos lėšos, kokiems projektams per buvusį finansavimo laikotarpį, kaip bus leidžiamas per naująjį finansavimo laikotarpį. Taip, supokiam, kad naujasis e, komisijos dabar paminėtas reglamentas išspręs dalį problemų, bet mes kartu žiūrėsim vis dėlto į partnerystės susitarimus ir vertinsim vėlgi lėšų panaudojimo klausimą, nes prie mus naują reglamentą visų problemų neišspręsti. Pone Damato paminėjo, kaip mes galėtume pasitelkti ir kitus finansavimo mechanizmus. Na ir viena mini, minčių tai buvo pasinaudoti užimtumo iniciatyva. E, klausimas, kaip jie būtų, užimtumo iniciatyva būtų galima pasinaudoti, sprendžiant marginalizuotų visuomenės grupių klausimą, e, nes buvo paminėtas tas svarbus užimtumo elementas, tad mes iš tikrųjų galėtume mąstyti, kaip būtų galima derinti įvairias finansavimo galimybės. Na, dabar e, vėlgi e, tas aspektas, aspektas susijęs su lytim, lyti, lytimi, mm, tai į tai atskirai bus gilinamasi, bet ta, ta, tai mums atrodė svarbu paminėti. Ir e, čia kitur atliekamos ataskaitos dėl socialinio fondo lėšų panaudojimo mes palaikysim diskusiją su kolegomis dar buvo paminėtas svarbus dalykas, būtent švietimo dimensija. Tai čia minėtinos rytis mokymas, švietimas, e, sveikatos rytis, e, būstų politika. Tai tą reikėtų apriepti tiesiog ir pamastyti apie įvairių e, su šioms rytims susijusių struktūrinių fondų lėšas manyčiau, ir tokiu būdu tikrai galėtume padaryti didelį žingsnį. Taip, iš tikrųjų, šis pranešimas apie marginalizuotas gyventojų grupės, bet, ne, bet e, buvo pasakyta tokia mintis, bet mes e, iš tikrųjų turėtume uh, Mm, labai garsiai kalbėti šiuo klausimu, rodyti, kad parlamentų tai rūpi. Antai vakar mes kalbėjom apie, vakar kalbėjom apie būsimą tą tarptautinę Romų dieną ir todėl labai svarbu, kad mes kalbėtume apie tai mm, plačiau, kad tiesiog kovotume plačiau su įvairių e, marginalizuotų grupių atskirimu. Pirmininkė, labai ačiū, dabar teskim darbą. Eikim prie kito darbo atvarkės punkto, kuris yra diskusija susijusi su nuomonės projektu pavadinimu einant link e, integruoto požiūrio į Europą Europos kultūros paveldą. Mūsų pranešė yra Andrėja Kozolino. Mes esam vienas komitetų, kurie, kuris susijęs su šią nuomonę. Dabar planuo, balsavimas numatomas gegužė. Ir pakeitimų, pakeitimų galutinė data yra balandžio 13 dienos 12 valanda, kad galėtume sėkmingai balsuoti gegužės mėnesį. Na ir um, kultūros paveldas Europoje. Čia kalbama apie kultūros paveldą, kai kuris prisideda prie kartu ūkio augimo, darbo vietų kūrimo ir kalbama apie vietos regioninių uh, valdžios institucijų vaidmenį. Praeisiais metais komisija uh, priėmė komunikatą skirtą šiai temai. Ir dabar kultūros ir mokymo švienimo, švietimo komitetas rengia pranešimą savo iniciatyvą. Mes teikiam nuomonę. Kodėl mes rengiam nuomonę? Nes e, sanglaudos politika ir sanglaudos politikos fondai yra labai svarbus e, svertas e, finansuoti e, kultūros klausimus antai milijardai projektų buvo, milijardai eurų buvo e, investuota e, per praėjusi programavimo laikotarpį. Čia tiesiog detalės, aš čia pacitavau keletą skaičių ir esu tikra, kad ponas Kosolino pateiks daugiau informacijos apie tai. Prašom. Labai trumpai. Mūsų vaidmuo kaip politinių atsakingų asmenų yra labai svarbus. Sanglaudos politika duoda vais, vaisių, kada e, naudojamos lėšos iš tiesų labai nemažos naudos duoda Europos Sąjungai e, e, ir ekonominių, ir kuriant darbo vietas, ir visokios dėltos kitokios naudos. Novatoriškos įmonės galėjo būti sukurtos, ypatingai turizmo srityje. Tai tarsi mūsų teritorijų audinių regeneracija. Kultūros komitetas yra atsakingas ir mes norėtumėm pabrėžti tris aspektus. Pirmiausia, jei lyginsime nacionalinius planus, regioninius planus ir komisijos programą, tai kaip e, galėsime geriausiai panaudoti išteklius. išteklius. Manau, kad didžiųjų projektų stadiją mes jau uh, praėjome. Dabar reikės padaryti kažkokį tai kritinį pasirinkimą e, iš komisijos pasiūlymų tiems miestams, e, kurie nėra e, UNESCO e, paveldo e, miestai. Yra daugiau negu 5000, o tie, kurie nėra, tai mažiau. Mes turime turėti pakankamai lėšų, kad galėtumėm mm, iš mm, kad galėtumėm pasiekti savo tikslų. E, tai gali būti ir daugiau negu 5 ar 10 milijonų. Mūsų išlaidos e, gali būti daug didesnės, nes dabar mm, dabartinis lygis tikrai nėra tas, kurio reikėtų. Jis kažkur yra išsidėsto tarp 100-120 milijonų eurų. Investicijos į šitą sektorių yra labai mažos. Prieš kurį laiką mes kalbėjome apie marginalizuotų e, visuomenių integraciją. Mes norėtumėm dabar pasižiūrėti, kaip integruot, įtraukti e, tą Europos kultūros paveldą į Junkerio projektą, kaip mes galėtumėm savo kultūros paveldą, e, kaip galima labiau išreklamuoti, juk jis yra beribis. Žinoma, kad e, dėl to reikės kažkaip panaudoti bendrijos išteklius. Trečia pastaba. turi būti nustatytas glaudus santykis tarp ES politikų, pradedant e, nuo, Europos, e, nuo 2020 ir perspektyvos nuo 2020 metų, kadangi tai visi tie veiksmai, kurių imamės, turi būti tarpusavyje susijęti. Tai štai tokios pastabos, kurias norėjau išsakyti, o dabar norėčiau išgirsti kolegų pastabas bei pasiūlymus. Aš esu pasirengęs pasiūlymus ir pastabas įtraukti į tekstą, tačiau nepamirškime, kad tai yra paprasčiausia nuomonė, kuri yra skirta e, kultūros komitetui. Uh, Dėkoju, kolega Zver, žodis jums. Ačiū už man suteiktą žodį. Leiskite padėkoti kolegai Andrėja Kozolinį už tai, kad apibūdino šį klausimą. Mums būtinas e, aiškus požiūris. Aš esu buvęs kultūros komiteto narys, e, tiksliau esu to komiteto narys, esu pakaitinis čia ir manyčiau, kad dokumentui pritarti būtina. Trumpai norėčiau pakomentuoti. Komisija galėtų siekti platesnio užmojo tikslų, ypač kai dėl paties pavadinimo, nes tas suprantamas ar aiškus požiūris atrodo pernelik metodiškas. Galėtume kalbėti apie ekonominį potencialą turimo kultūros paveldo. Ir tas kultūros paveldas yra, ir jo potencialas yra ne tik ekonomikos, jis, jis padeda įtvirtinti ir identitetą kaip tokį yra visa eilė identitetų, regioninių, individualių, nacionalinių, Europos identiteto elementų. E, kultūros paveldas ir turi tą tokį europinį bruožą ir jis turėtų būti nuolat pabrėžiamas ir vystomas. Be abejo, ekonominis potencialas irgi neturėtų būti paliktas nuo šalypač turizmas, galima sukurti darbo vietos ir panašiai. Daug kultūros perlų yra regionuose. kur nepakankamas dėmesys skiriamas vystimuisi. Kultūra yra tas elementas, kuris Europai padeda būti konkurencingai esant naujai geostrateginiai situacijai. Nebūdami ypač stiprus ekonomiškai ir karinių požymių, mes tiesą sakant nedaug turime galios užsienio politikos rytyje. Demografiškai kalbant, mes irgi esame nelabai stiprus, nes turime sensančią visuomenę. Tačiau kultūros paveldas yra tas rytis, kur esam stiprus, kur galimi gamybos pajėgumai, pavyzdžiui, filmų pramonė yra antroji pasaulyje. Kasmet mes paskelbėme daugiausia knygų Europoje, kalbant globaliai, o užvelgime štai į sportą. Olimpinėse žaidynėse e, ir, ir vairiuose kitose žaidynėse ES sportininkai laimi daugiausia apdovanojimų. Tad kultūra yra tas rytis, kuri turėtų būti labiau saugoma ateityje tai nėra vien tik tai e, kažkoks kultūros paveldas. Europos gyvenimo stilius turi būti propaguojamas ir saugomas. Be abejo, mes pradėjome Europos kultūros paveldo skaitmeninimą. Visą tai irgi reikia paminėti pranešime. Taip pat yra kalbama apie tą potencialą, kurį suteiktų Junkerio investicijų planas. pranešėjas pats tai mini. Ir aš manau, kad abu komitetai e, šį klausimą spręsdami nesunkiai ras bendrų sąlyčio taškų. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Kolega Jakovčić, prašom. Futuristi kažu da će Amerika biti šok. Žmonės mąstantis apie ateitį, mano, kad Azija taps pramonės Afriko, Afrika turizmo kryptimi, e, e, Junktinės valstijos prekybos centru, o Europa štai taps muziejum. Na, nežinau, ar taip reikėtų matyti tą ateitį. Ši iniciatyva yra e, puikia, kad neleidžia būtent tokiam šimtoprocentiniam scenariui įvykti. Džiaugiamės tuo pasiūlytų dokumentu. Mūsų kultūros paveldas yra garsus visame pasaulyje. Turime labai daug UNESCO, UNESCO pasaulio paveldo sąrašai trauktų objektų. Turime materialų ir nematerialų kultūros paveldą. Jis gausus Europoje. Tai yra fantastiškas dalykas. Ir tikiuosi, kad mes aktyviai dalyvausime visuose e, tuose darbuose dokumento rengimo. Dėkoju. Jū, madam Reinke. Kolegė Reinke, prašau. E, thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už parengtą projektą. Mes taip pat manome, kad, kad diskusija labai svarbi, būtina saugoti Europos kultūros paveldą. Skaitydama tekstą pastebėjau vieną dalyką, kur norėčiau labiau sustiprinti. Jūs taip pat minėjote tai dabar savo kalboje. Manau, kad ne tik reikėtų prie didelių kultūros projektų susitelkti, bet taip pat stengtis parodyti, kad kultūros iniciatyvos ar kūrybos sektorius gali turėti labai teigiamą įtaką vietos lygmeniui, vietos tam tikrų vietovių vystimuisi. Galėtume kalbėti apie ekonomikos augimą ir šioje srityje turėtume pirmiausia pasižiūrėti, kaip galėtume paremti smulkesnius, mažesnius kultūros projektus, nes dažnai to tipo projektai gali paskatinti vystimasi ir padėti išlaikyti kultūros paveldą. Vienas iš dalykų minėtų diskusijose buvo tas, kad štai investicijos į kultūros paveldą yra svarbus dalykas. Manau, kad ši nuomonė irgi padės pasiekti tą pagreitį būsimai diskusijai, kai kalbėsime apie finansavimą ir reguliavimą ir galėsim pasakyti, kad norėtume, kad norėtume, kad į kultūrą taip pat būtų investuojama ir kad tai būtų ES vienas iš prioritetų. Ačiū. Thank you very much, Madame Damato. Labai ačiū, ponia Damato. Labai ačiū, taip pat ačiū ponui Kucolino už nuomonę. Pradėsiu nuo komplimentų, o po to pasakysiu mažiau teigiamus dalykus. Kultūriniai projektai netiek turi tų įmonės, e, netiek yra susijęs su įmonės, bet to, bet to Visi projektai yra nukreipti į mažas ir vidutinės įmonės. Kita vertus, visi projektai, kurie yra nukreipti į paveldo išsaugojimą, yra įdomus, tačiau reikėtų žiūrėti, kaip pritaikysime subsidiarumo principą. Kalbant apie vertybių platformą, tai Čia irgi labai įdomi iniciatyva, kol kas e, tą naudojame tik kūrybingai Euromai, e, Europai ir Erasmus. Bet kaip sakė ponė Dever, nereikia vien tik tais dideliais projektais pasikliauti. Tai nebūtų pats geriausias sprendimas. Ir ko gero mano šalies pavyzdys turbūt, ne pats, e, turbūt irgi ne pats tinkamiausias. Tai sakau dėl to, kad ponė Krecu neseniai pabrėžė, kokį kokia rizika kyla tam finansavimui prarasti. 500 milijonų eurų, 70 e, iš e, bendryjų ir 30 iš e, valstybių reiškia, kad yra 45 vietos, kuriuose reikia dirbti realiai, tačiau tik 9 yra pradėta dirbti. Taigi, ko gero, komisijos komit regioninių komitetų reikalų nuomonėje, ko gero, tai yra ne pats tinkamiausias paminėti pavyzdys. Labai ačiū, ponia Vart. Taip, labai svarbi ir įdomi diskusija vyksta. Šiaip mes rizikuojam e, kalbėti apie praeitį, o ne apie ateitį, kai stengiamės kai norim išsaugoti praeities paveldą. Tad aš pasigendu štai ko. Kaip minties, kaip galėtume pasimokyti iš praeities, mm, mąstydami apie ateitį. Nes juk pasidairius atidžiau į įvairių paveldą, tai pamatysim, kad yra paveldo pavyzdžių, kur netoks, netokių ne, ne ir šlovingų yra. Tad manyčiau, mes turėtume pirmiausia aiškiai nustatyti, įtraukti ir kartu, kartu nukreipti dėmesį į tokias vietas, kultūros objektus, ne vien tik tai turiu galvoje Aušvico stovyklą, bet ir kitas tam tikras vietas. Antai, pateiksiu pavyzdį. Prieš keliarius metus lankiausi Budapešte. Ir apsilankiau labai mažučiam muziejuje, muziejėlyje ir ten eksponuojama, kaip slaptosios tarnybos terorizuodavo ir, ir kankindavo režimo šalininkus. Tad mažas muziejus, maža ekspozicija, bet vis dėlto mane labai sukrėtė ir manyčiau, mes irgi turėtume vis dėlto didesnį dėmesį telkti ir tokiems objektams, nes tai, kas buvo daroma, to. Ačiū. Mūsų šešėlinė pranešėja ponia Miletit, jos dabar nėra, bet ji perdavė keletą savo pastabų, kad šias perskaityčiau. Čia beje tai susiję, susiję su tuo, kas jau buvo pasakyta iš dalies kitų kolegų. Taip, mūsų kultūrinė įvairovė yra didžiulė. Kai, kai kalbam ir apie kitas rytis, tai kalbam apie pažangų specializavimą Ir e, dabar mastom apie tai, kaip geriau pas, galima būtų panaudoti tas paveldo vietas, pastatus, sužinoti apie buvusį gyvenimo būdą, kaip mes galėtume tuo geriau pasinaudoti. Ir klausimas, kaip būtų galima, ką būtų galima daryti su tom tiesiog šimtais tūkstančių tų paveldo vietų. Jų kartais yra tiek daug, kad visų ten neįmanoma net ir išlaikyti, antai pasižiūrėjęs vien į Italiją, ten šimtai tūkstančių. Tai ką, kaip mes aktyviai galėtume kažkaip elgtis E, ar mm, išmokti elgtis su tokiom paveldo, kultūrinio paveldo vietom, muziejais, muziejukais, tai vienas dalykas. Tad kaip mes regionų komitetas galėtume užtikrinti, kad tos mūsų priemonės, su kuriuo mes dirbam, padėtų labiau tame pažangaus specializavimuose sektoriuje. Be to, labai gerai, kad laikomasi tokio holistinio požiūrio. Iš ties galima pasinaudoti regioniniu ir socialiniu, net ir jūrų aplinkos fondų lėšomis nes juk jūro aplinkos fondas skirtas ne vien žuvininkystai, bet čia kalbam ir apie, sakykime, pakrančių vietote, vietoves, kur yra turizmas, turizmo verslas. Na ir dabar gal reikėtų kelti klausimą apie tai, kaip komisija stebi, atlieka stebėseną būtent viso to. Taip, Mano galva, naujajame reglamente nepakankamai tai tarsi atsižvelgiama. Klausimas atviras. Nes e, vertinant tam tikrus skaičius už buvusi laikotarpį, ar tie skaičiai išliks, ar jie bus kitokie, tad galim paklausti, Europos komisijos aktyviau stebėti procesus ir mums teikti informaciją. Buvo paminėta 5 milijonų eurų suma. Ta suma labai maža. Gal būtų galima tikrai derinti tą sumą su kitom lėšom ir numatant lankstumą. Tačiau tokios mintis buvo. Ačiū. Ar niekas daugiau nenori kalbėti? Jei ne, tai tada leiskit man tarti keletą žodžių gimtają bulgarų kalbą kaip komiteto pirmininkė. Iš tai, ką norėčiau pasakyti. Pranešimo projektas, kurį parengė kolega, yra labai svarbus regioniniam vystimuisi daugelyje ES valstybių. Įvairių kultūros paveldą skatinančių projektų finansavimas e, svarbus, nes tų projektų rezultatai kartais būna šiaip jau besiplečiantis turizmo sektorius, kuris prisideda prie atskirų regionų e, vystimosi, spartesnio vystimosi. Ir todėl esu tikra, kad mes iš tikrųjų galim pasiekti atskirų regionų specializacijos, didesnės specializacijos, apie ką buvo užsiminta. Galima paprašyti jų renkti strategijas, pagal kurias būtų remiamas kultūrinis paveldas ir kartu sudarant e, tiesiog galimybę naudotis kultūrinio paveldo objektais, užtikrinant tinkamas, tinkamus išteklius tam. Tad šitą prasme sutikčiau su pranešėju pranešėjas teisus, sakydamas, kad čia neužtenka apsiriboti 5-6 milijonais eurų. Antai yra projektų, kurie turi didelį potencialą, tačiau tam, kad būtų galima tuos projektus iki galo įgyvendinti, būtina didesnių lėšų, daugiau lėšų, nes būna taip, kad projektai įstringa tiesiog pusiaukeliai pagal, kadangi negauna finansavimo pagal sanglaudos politiką. Antai, Bulgarija savo veiklos programoje yra numatus, numačiusi atskirą tam tikrą antraštę, tai yra kultūros paveldo vietų vystimas. Tai yra vienas mūsų kultūros politikos prioritetų. Bulgarijoje yra šimtai vietų, kurios yra kultūros paveldo vietos. Ir visos in infrastruktūros ten esančios, jų dėka atsiranda darbo vietų, kadangi plečiasi turizmas. Tad iš tikrųjų kalbam apie mm, atskiro konkretaus regiono vystimosi potencialą. Tad dar kartą ačiū pranešėjui, ir tikrai galiu pasakyti, kad bus panašių projektų, koks kad buvo Pompėj, Pompėjos projektas prae, buvusio mm, finansavimo laikotarpiu. Tačiau tam reikia, kad kiekvienas e, regionas turėtų tokią platesnę savo kultūros vystimosi viziją. Ta tiek. Pirmininkė, na, o dabar jeigu daugiau niekas iš Europos parlamento nenori kalbėti, tai suteiksiu žodį komisijos, e, e, komisijos regionų ir švietimo ir kultūros generalinių direktoratų atstovams. Nežinau, kas norėtų pradėti. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš e, regionų generalinio direktorato skiriaus vedėjas. Pradėsiu nuo uh, lengvesnių klausimų. Tai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Komisija pabrėžia, koks svarbus e, kultūros paveldas ūkio augimui ir užimtumui. Nes pati dabar komisija diskutuoja dokumentus susijusius su integruota strategija, integruotų požiūrių, kuri, kur, ir mes matom, e, kokią svarbą valstybės narės pačios teikia kultūros paveldui. Antai Italijoje priimta patvirtinta kultūros programa, biudžetas beveik 500 milijonų eurų ir čia tas programa apima net penkis Italijos regionus. Tas kultūros paveldas ir projektai tam skirti, jiems skirti iš, išlieka labai svarbi sanglaudos politikos dalis naujojų finansavimo laikotarpių. Toliau dėl kitų minčių, kurias išsakė komiteto nariai. Būtent e, ta riba 5 ar 10 tūkstančių eurų turizmo ir kultūros infrastruktūroms, iš kur ten uh, iš kur ten ta nuostata atsirado, bet tai yra iš, e, nuostata paimta iš regionės plėtros reglamento. O tame reglamente aiškiai įvardyjamos tam tikrų infrastruktūrų rūšis, e, tokios kaip verslo įmonės, mokymas, švietimas ir būtent sritis, kurias reikėtų paremti. Bet dabar kalbant apie struktūros, apie turizmo sektorių. Tai čia formuluotė pasikeičia, nes turizmo verslas laikomas šiaip jau smulkiu, smulkaus masto verslu. Tačiau čia vėlgi kalbama apie didelio masto, mažo masto infrastruktūros dalykus, įvardiant tai tiesiog piniginę išraišką. Na ir dabar komisija čia minė e, kultūros infrastruktūros savoką ir todėl mes tengiamės laikytis lankstesnio požiūrių. Tiesiog mes vadovaujamės įtvirtinta reglamente formuluote. Na ir ta 5 milijonų eurų ribinė suma mūsų manimų tai tikrai dosni suma, turint galvoje, kaip interpretuojama savoka mažo masto kultūros infrastruktūra. Nes pagal kitas programas Tai mažo masto kultūros infrastruktūros jų finansavimo slengstis būdavo viso labo 250 tūkstančių eurų. Tačiau atveju yra kitaip. Na, dabar toliau, žiūrint reglamento formuluotės, tai kalbama apie investicijas į mažo masto kultūros infrastruktūrą. Bet kita vertus E, vėlgi valstybių narių padėtis labai nevienodai ir tą rodo projektas Pompeja, Pompejos projektas. Na ir čia reikėtų kalbėti apie atskirus infras, kultūros infrastruktūros tam tikrus e, objektus. Ir, ir, ir tie objektai tada vėlgi derinami į, į, į tam tikrus paketus, jie gali susilaukti didelsnės paramos. Tai buvo Pompėjos projektų atveju. Na, toliau dėl lankstumo. Aišku, mes stengiamės lankstumo laikytis, bet yra ir tam ribos. Aš nesakyčiau, kad visas valstybės narės tenkinu toks požiūris, tačiau valstybės narės pritarė toms riboms. Ir mes sakom valstybėms narėms, kai susidurėme su tam tikrais sudėtingesniais atvejais, tai gal valstybės narės galėtų pasitarti iš anksto su komisija dėl finansavimo tam, kad tikrai būtų galima patį tinkamiausią sprendimą rasti. Labai ačiū. Ar būtų daugiau norinčių kalbėti iš kultūros ir mm, mokymo švietimo generalinio direktorato? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Papildysiu informaciją, kurią pateikė mano kolega iš kito direktorato. Taip, praeisiais metais mes paskelbėm komunikatą apie integruotą požiūrį. Kodėl? Todėl, kad mes suvokėm įvairius tuos veiksnius susijusius su kultūros paveldu, kultūros paveldo veiksnius įvairiems dalykams ir regioninė politika iš tikrųjų yra svarbiausia šiame kontekste. Na, o dar pasakysiu, kad mes jau pradėjom darbą, apie kurį buvo kalbama komunikate, antai dalyvaujamoji vietos valdžios institucijų veikla. Ir todėl mes tiesiog dabar dalyjamės gerosios praktikos pavyzdžiais su valstybėmis narėmis dėl tų vietos regionių valdžios institucijų dalyvavimo ir mes e, tiesiog vertinam rezultatus ir pateiksime ataskaitą greitai. Maybe. Pirmininkė, dėkoju. Gal kas nors turėtų klausimų? Neformalių tie penki milijonai yra skirti kam? Visam projektui Tai štai, daug yra detalių dėl viso šito. Tačiau tiek to klausimų čia nekelsiu, nes diskusija galės tęstis. Ačiū visiems už diskusiją. Kolega Kozolino, žodis jums sureaguoti. Dėkuoju, tik keletas pastabų. Nes aišku, kad diskutuoti detaliau apie lankstumą trečio reglamento straipsnio dar galėsim. Supratau, ką reiškia tie 5 milijonai projektui, kuris galėtų pritraukti daug daugiau investicijų. Ir ar tai būtų didelės investicijos, kur reikės dar padirbėti. Dirbė apie tai aktualu ne tik mano šaliai tos, ta, ta suma turi padėti e, paskatinti tos projektus. Na, ne visi projektai yra tokie, kaip mano šalia Pompėjai esantis projektas. Norėčiau pasakyti kolegai, kolegai štai ką, kodėl pasirinkau Pompėjos pavyzdį. Ogi todėl, kad žinau, kokia sudėtinga yra ši tema ir todėl, kad šis projektas pritraukia visos Europos dėmesį, tad būtų nesuprantama, e, jeigu būčiau nepaminėjęs jo. E, na taip, tai yra Italijos vertybė ir aš pats esu italas. Jūs kalbėjote, kad vyksta procedūra teismuose. Tačiau čia juk nekalbama apie ES lėšų panaudojimą, ten kalbama apie visai kitus dalykus, ten kalbama apie to, to, tos vietovės valdymą. E, o apie ES lėšų išvaistimą čia nekalbama, jų priešingai buvo labai nedaug panaudota. Tiesiog reikėtų pagalvoti apie tai, kaip, su, kaip pradėti tą ypatingų kultūros centrų gaivinimą. Nes kalbam apie tuos centrus, šiuo atveju 23 hektarų e, plotą, kur dar kasinėjimai nebuvo visiškai atlikti dar galėtume tirti tą vietovę. Tokiais atvejais, man atrodo, jokių ginčiatinų klausimų nėra. Mes čia juk nebandome nuneikti kokio nors paveldo prestižą ar jo svarbą kokioje nors kitoje šalyje. Mes juk nepuolame čia klasifikuoti tas vertybės. Bet šeši milijardai buvo pagal paskirti ankstesnį programavimo laikotarpiu. Ir matome, kad dažnai tai buvo panaudota visokiem, visokiems smulkiems finansavimams, nedideliems. Dabar galėtume pasielgti kitaip, pritariu kolegoms, kurie pastebėjo, jog čia mes nekalbame tik tai apie ekonominę problemą, o pirmiausia kalbame apie istoriją, apie prestižą, apie Europos jėgą. Tai yra tas aspektas, kurį mes norime ypač pabrėžti. Kiti kolegos sakė, jog reikėjo patikslinti visą, kas susiję su skaitmeninės technikos naudojimu e, ar, ar, ar panašiai. Na, aš esu pasirengęs rimti visų kolegų pasiūlymus ir juos analizuoti ir ieškoti kuo platesnio konsensuso komitete. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Noriu kolegoms priminti, kad pakeitimus galima teikti iki balandžio 13 dienos vidurdienio ir balsuosime gegužės 5 dieną komitete. Kitas mūsų darbo turkis klausimas yra koordinatorių sprendimų tvirtinimas. Šį rytą vyko posėdis, sprendimas jums buvo išsiųstas elektroniniu paštu, ar yra kokiu nors pastabų dėl to, regis, ne? Tad laikome šitus sprendimus patvirtintais. Ar turime kitų klausimų? Ar kas nors turi kitų klausimų? Ne. Ir paskutinis darbo atvarkės klausimas yra toks, turiu informuoti jūs, kad mūsų kitas posėdis vyks gegužės mėnesį ketvirtą dieną. Trečią valandą po pietų iki 8.30 ir penktą dieną gegužės nuo ryto 9 e, val. iki 12.30. Tokia paskutinė informacija. Dėkuoju vertėjams, maloniai pridurė pirmininkė ir ačiū visiems kolegoms ir mūsų posėdžio svečiams. Posėdis baigtas. Dėkuoju visiems.